Buenas tardes. Buenas tardes. Labą dieną visiems. Sveiki, mėly kolegos. Good afternoon. We're about to... Pradėsime mūsų posėdį. Pirmas darbo atvarkės klausimas yra susijęs su darbo atvarkės tvirtinimu. siūlau patvirtinti šiokius tokius pakeitimus. Devintas klausimas. Pono Koelio pranešimas dėl Šengeno kinuostatų su Šengeno informacinė sistema Bulgarijoje ir Rumunijoje. Turi atvykti pranešėjas, jisai nespėjo atvykti e, dėl skrydžių atšauktų. E, dešimtas klausimas galimybė visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. Siūlau šit klausimą perkelti į sekantį libę posėdį tam, kad paruoštumėm e, projektą šio pranešimo visomis kalbomis. Jeigu nieks neprieštarauja, tada tokie pakeitimai bus patvirtinti. Antras klausimas - pirmininko pranešimai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti Libe delegacijos vizito JAV sėkme. Libe delegacija vyko į Vašingtoną ir ataskaita ar pranešimas greitai bus jums visiems išplatintas. Mes susitikimo metu labai vaisingai padirbėjome, padiskutavome ir manome, kad Europos parlamentas galės priimti labai svarbę rezoliuciją. Rezoliucija, kuri mums yra labai svarbi. Kalba pasakė Geo Biden, JAF viceprezidentas praeitą savaitę ir kaip žinote, pirmasis dėrybų ratas su JAV dėl e, ateities TFTP sutarties, dėl busimosios sutarties, vyks šiandien ir rytoj. Ponas Reinhard Pryb, komisaras direktorius, gegužės 12 dieną praneš politiniai grupiai apie tai, kaip vyko pirmasis dėrybų ratas dėl TFTP sutarties ir mes turėsime progą apie tai padiskutuoti su komisare Malstrom ateinančiose mūsų posėdžiuose. Dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisarės Malstrom pranešimas apie pastarojo meto įprastinį komisijos darbą jos atsakomybės srityje nuo naujosios sudėties komisijos darbo pradžios. Komisarė Malstrom paprašė komiteto pasikeisti nuomonėmis svarbiausias aktualiausias klausimais jos kompetencijos rytyje. Mes labai noriai išklausysime jos pasisakymą ir tada galės komiteto nariai pasisakyti žodį klausimų ir vyks pasikeitimas nuomonėmis. Pone Marstrom, žodis jums. Is, uh, nice Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, labai malonu lankytis šiame komitete, nors susitikau su jumis uh, individualių pagrindų, su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Ir man malonu pirmąjį kartą po klausimų kreiptis į visą komitetą ir tikiuosi, kad tai nėra paskutinis mūsų susitikimas ir reguliariai galėsime kalbėtis šiame komitete. Nauja komisija pradėjo darbą. Visi komisarai pradėjo darbą, parlamentas, komisija ir taryba bando dabar susitvarkyti su naujaja situacija, esant naujai komisijai, esant Lisabono sutarčiai, bandyti tarpusavyje bendradarbiauti ir, kaip žinote, jūs esate irgi įstatymų leidybos institucija ir puikiai suprantate, kaip mes galime sėkmingai dirbti kartu, mm, svarstant klausimus, kurie yra priskirti mano kompetencijai. Na ir dabar, manau, atėjo laikas ir parlamentui, ir tarybai, ir komisijai daugiausia dėmesio skirti esminiams klausimams ir mažiau dėmesio skirti procedūriniams klausimams arba ma mažesnėms problemams, nes na, darbo tvarkė iš tiesų yra labai didžiulė ir mes norime spręsti klausimus visose srityse ir aš e, mielai laukiu bendradarbiavimo su jumis. Leidžiant pirmininkui, aš norėčiau trumpai pristatyti, kas jau yra padaryta, kas vyksta šiuo metu, kas yra daroma ir pristatysiu sudėtingus klausimus, kuriuose tikiuosi jūsų paramos ateityje. Kaip žinote, vicepirmininkė Reding ir aš prieš keletą savaičių pristatėme veiksmų planą susijusį su Stokholmo programa, kuriame labai plati ir ambicinga mūsų mandato darbo tvarkė, mūsų kadencijos darbo tvarkė, aišku, tai susiję ir su ministrų sprendimu, kuris buvo priimtas praeitų metų gruodžio mėnesį ir taip pat tai tikimės atitinka ir Europos piliečių lūkesčius ir norus. Ir aišku, ta. Tikiuosi, kad veiksmų planą gavote ir turėsite galimybės su juo susipažinti ir laukiu na, nuomonių, pasikeitimo nuomonėmis su jumis apie tą veiksmų planą dabar ar vėliau. Per pirmąjį mano kadencijos mėnesį e, prieš darbą pradėjau prieš tris mėnesius, taigi per pirmąjį mėnesį aš pasiūliau keletą klausimų, keletą pasiūlymų, džiaugiuosi galėjusi juos pristatyti jums ir visuomeniai, tai yra labai aktualūs man klausimai, Tai yra veiksmų planas dėl e, nepilnamečių, kurie nėra lydimi suaugusiųjų. Tai yra svarbus klausimas ir tarybai, ir jums, ir nevyriausybinėms organizacijoms, kaip būtų galima įspręsti šį labai sudėtingą klausimą. Bendrai, bendromis pastangomis veiksmų plane yra siūliam, siūlomas bendras europinis požiūris, remiantis e, visapusišką vaiko teisų apsaugą ir interesų apsaugą, taip pat laikantis vaiko teisų konvencijos ir hartijos. Remiantis finansiniais ir kitais e, instrumentais, veiksmų plane yra numatyti pagrindiniai veiksmų, pagrindinės veiksmų sritys, prevencija, apsaugos programos ir galimų sprendimų identifikavimas. Tie veiksmai bus įgyvendinti per konkrečias priemonės, kurios nėra vien tik tai susijusios su imigracijos politika, bet yra susijusios ir su migracijos priežastimis. Uh, ir apsauga, aišku, atsispindi visose priemonėse. Taip pat komisija patvirtino ir pirmąją metinę ataskaitą dėl imigracijos ir prieglopšio politikos, ataskaitą, kuri į kurioje atsižvelgiama į pažangą, įgyvendinant įsipareigojimus, kurie buvo prisimti 8 metais, pirmininkaujant Prancūzijai, įgyvendinant imigracijos ir prieglopšio paktą. Taip pat yra pateikiamos rekomendacijos ateičiai. Teigia, daroma išvada, kad valstybės narės pažangos yra padariusios, tačiau dar daug ką reiks nuveikti. Ir mums reiks toliau siekti pažangos. Vienas pirmųjų pasiūlymų, kuriuos padariau, pateikiau, buvo susijęs su Frontexo agentūra Frontexo įgaliojimų peržiūrėjimas tam, kad būtų sustiprinti operatyviniai gebėjimai, kad Frontexo agentūra galėtų turėti savo įrangą, savo e, sargybinius ir galėtų kompetitingiau vykdyti savo e, darbus. Taip pat atsižvelgiama į pagrindinių teisų aspektus ir valstybės narės pasirašiusios dalyvavimą operacijose yra įsipareigojusios teikti e, personalą ir įrangą. Na ir ponas Busutil e, yra pranešėjai šio klausimu, taigi aš su juo mielai bendradarbiausiu ateityje. Dėl SIS 2 ir vis programos mes labai e, artimai bendradarbiavimo su ponu Koelio kuris dėja negalėjo šiandien atvykti, taigi buvo atvykta, atliktas pirmasis bandymas ir tai bus puikus pagrindas toliau plėtojant SIS2 programą ir komisija sveikina balandžio 23 dienos konsultacijas ir dabar daugiausia dėmesio reiks skirti operacijų įvykdymui. Komisija savo ruoštų pateiks biudžeto samatą birželio mėnesį ir dabar ekspertai bando parengti tą programą, kuri turės būti integruojama į sutartinį, sutarčių pagrindą, sutartis e, rengiantis kitam bandymui, kuris įvyks rudenį. Ir tik tai baigiant tuos žingsnius bus galima patvirtinti grafiką ir patvirtinti biudžetą. Tikėtina, kad tą pavyks padaryti iki birželio pabaigos, jeigu ne, tuomet bus darbai nukelti į spalio mėnesį po vasaros pertraukos. Dėl vis centrinės sistemos tikrinimas devintaisiais metais nebuvo atliktas, atidėta, atidėti darbai buvo balandžio mėnesiui šiems metams, rezultatai pozityvi, pozityvus ir komisija tikisi, kad bandymų laikotarpis bus užbaigtas iki gegužės pabaigos. Na ir mes toliau ketiname informuoti komitetą apie tai, kokie žingsniai bus atliekami, viskas vyks atvirai ir skaidriai. Taip pat Didžiuojasi galėdama jums pristatyti, galėjusi pristatyti kovo pabaigoje du pasiūlymus teisės aktų kovo, e, skirtų kovai su žmonių e, priekyba, peržiūra, taip pat e, kitų teisės aktų pežiūrą, nes mums reikia dabar labai e, tvirto teisinio pagrindo, nustatant griežtesnės nuobaudas, nes viską, ką galime padaryti ES lygmenių, tą ir turime padaryti ir žinome, kad šiame komitete vyko keitimasis nuomonėmis, taigi laukiu bendradarbiavimo su jumis ir taryba, kol galiausiai bus pasiektas bendras sutarimas. Dabar keletą žodžių dėl e, prioritėtų ateityje. Pirmiausia, dėl teisėtos migracijos. Kaip žinote, globali, dėl globalizacijos atsiranda žmonėms daug galimybių judėti už savo valstybių ribų ir, aišku, iškyla iššūkiai susiję su žmonių judumu, bet gerai valdoma migracija yra būtina ir ji tikrai yra labai naudinga visiems suinteresuotiems asmenims. Ir migracija, žinome, yra potencialiai didžiulis, e, didžiulis ekonomikos variklis. E, Ir iki vasaros pertraukos aš du teisėkuros pasiūlymus pateiksiu dėl sezoninių darbuotojų ir dėl perkeltų asmenų tarp e, bendrovių. Tai yra susiję su bendrovėmis ES ribose ir už ES ribų, e, skatinant konkurenciją ir siekiant Europą 2020 tikslų, mes ir numatėme šias priemonės toje pačioje srityje, migracijos srityje, dar vienas tikslas, kurį jums pristačiau klausimų metu. Aš noriu sustiprinti ir, ir paraginti ES valstybių narių solidarumą. Jau buvo įgyvendintos kelios priemonės, tačiau kai kurios valstybės narės susiduria su didžiuliu spaudimu dėl prieglopšio sistemos ir reikia spręsti šią situaciją, šią problemą. Aš paprašiau savo tarnybų labai atidžiai išanalizuoti bandomą projekto atlikto Maltoje E, rezultatus ir remiantis e, tais vertinimais, tais rezultatais mes bandysime tokius bandomosius projektus išplėsti ir juos e, taikyti reguliariai, gyveninti reguliariai. Dėl vizų klausimuose teigiau, kad Bosnijos ir Sagovinos padarytos, ir, padarytos pažangos vertinimas ir sąlygos liberalizuoti vizų režimą buvo labai svarbus mūsų darbas atliktas pastarosiomis savaitėm, savaitėmis ir prieš dvi savaitės aš e, pateikiau daugiau informacijos. Mano tarnybos dabar e, renk, kaupia nauju, naujausius duomenius, kuriuos greitai pristatysime. Taip pat, kaip pažadėjau, Liepos mėnesį pasiūlysiu komunikatą, kuriame bus įvertinti kovos su, su, su terorizmu teisės aktų e, pažanga. Žinau, kad Europos parlamentas seniai reikalavo įvertinti situaciją, įvertinti tuos veikiančius teisės aktus. Ir da, e, prieš siūlant naujus teisės aktus reikia vertinti egzistuojančius, nes kova su terorizmu, kaip žinome, yra vienas svarbiausių iššūkių, su kuriuo tenka susidurti ES. Komisijoje taip pat rengėme komunikatą dėl vidaus saugumo strategijos, kuri turėtų būti patvirtinta rudenį. Ji bus paremta ta strategija, kurią patvirtino Teisingumo vidaus reikalų ministrų taryba lapkričio mėnesį ir atitinka Stokholmo veiksmų planui. Jame bus iš, išdėstytos įvairios grėsmės ir bandoma nustatyti strategiją, kaip būtų galima ES lygmenių kovoti su, su tomis grėsmėmis tuo pat metu e, išsaugant e, pagrindinių žmogaus teisų principus ir taip pat e, bandant surasti ryštingą europinį atsaką. Taigi aš tikiuosi ir jūsų indėlio rengiant tuos pasiūlymus. Pirmininkas minėjo e, diskusijas dėl teroristų finansavimo siekimo programos ir, ir dėrybų su Vašingtonu. Tikiuosi, kad jūsų apsilankimas Vašingtonė buvo vaisingas. Aš aišku atsižvelgiu į rezoliuciją, kurią jūs patvirtinate praeitą savaitę ir Strasbūrė plenarnėme posėdėje vyko diskusijos, ne visi galėjote, aišku, dalyvauti tose diskusijose dėl vulkano, dėl unikalnio problemų. Ir daug bendradarbiavau su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir su ponia Henis Plašert ypatingai, kuri rengia pranešimą. Ir tarybos mandatas, kuris nebuvo oficialiai patvirtintas dėl to, kad Britų parlamentas išlyga iškėlė, bet e, bandome toliau dėrėti su amerikiečiais tam, kad oficialios dėrybos būtų pradėtos kuo galima greičiau. Mūsų na, dėrybų mandatas yra ambicingas, dėrybos bus sudėtingos ir ilgos, tačiau, kaip jau žadėjau ne kartą, esu pasirengusi ateiti į parlamentą, kalbėti su pranešėja ir nedelsiant pateikti naujausią informaciją Taip pat e, tuo pat metu jūs balsavote ir dėl PNR, do, keliaivių duomenų rezoliucijos. Aš komunikatą pateiksiu dėl informacijos valdymo, teisingumo, saugumo srityje. Tai bus visi duomenų mainų, visos duomenų mainų sistemos, tačiau, aišku, keliaivių duomenys yra labai svarbi visos sistemos dalis. Ir Europos parlamentas, man, mano manimu, labai konstruktyviai vertino situaciją Ir aš greitai pasiūlysiu paketą dėl keliaivių duomenų perdavimo. Pirmiausia, bus pasiūlytas komunikatas dėl Europos keliaivių duomenų e, perdavimo strategijos. Toliau bus dvi dėrybinės e, gairės, derantis su JAV ir Australija dėl šių susitarimų ir galiausiai dėrybinės gairės dėl naujo sutarimo su kan Kanada ir galiausiai dar ES, e, nau, ES, ES komisijos naujas pasiūlymas dėl Europinės strategijos. Aš tikiuosi, kad tą strategiją galėsiu pasiūlyti pirmiausia komisijos kolegoms ir po to jums, kuo galima greičiau. Na ir galiausiai, ponė pirmininkė, keletas sudėtingų klausimų, e, ties kuriais reiks padirbėti kartu per ateinančią savaitęs, ypatingai turiuomenyje visą tą prieglopšio paketą ir vieno leidimo apsigyventi pasiūlymą. Kaip žinote, daug dėmesio skiriu bendrai Europos prieglopščio sistemai kuri turėtų būti veiksminga, efektyvi ir sąžininga. Tai bus vienas svarbiausių komisijos prioritetų ateinančiais metais. Nėra priimtina tai, kad Europoje, kur, kur atvyksta tiek daug prieglopšio prašytojų, galimybės gauti prieglopšį, prieglopstį skiriasi nuo vienos valstybės, e, prie, lyginant ją su kita valstybė. Tai nėra primtina situacija kad su prieglobšio prašytojais elgiamasi labai skirtingai skirtingose valstybėse narėse. Taigi komisija pateikė pasiūlymus jau gan seniai dėl e, der, suderinimo harmonizavimo mechanizmų prieglobšio politikos ES lygmenį, numatant standartus ir teikiant prioritetą efektyvumui ir sažiningumui. Ir aš dėkoju parlamentui už paramą šiems pasiūlymams. Taip pat turime susitarimą dėl Europos prieglopšio paramos tarnybos įsteigimo. Tai yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme ir esu dėkinga ponios, e, už, už ponios Lambert darbus atliktus. Kai kurie pasiūlymai šiame pakete yra gan sudėtingi, kaip jūs puikiai žinote, ir aš taip pat. Ir kiekvienas e, prieglopšio paketo elementas yra esminis bendros prieglopšio sistemos elementas. Tačiau daugiausia, aišku, dėmesio skirim, turime skirti svarbiausiems ir sudėtingiausiems klausimams, bandant toliau žengti į priekį ir uh, Aš e, kalbuosi su Belgija, pirmininkausiančia valstybė, su šešėliniais pranešėjais ir pranešėja, siekiant e, rezultatų ir siekiant išspręsti tuos sudėtingus klausimus. Ir aš e, mielai išklausyčiau pasiūlymų, kaip mes toliau galėtumėme dirbti. Dėl perkelimų. Uh, Tai yra, aišku, irgi labai susijęs klausimas. ES kur kas daugiau galėtų nuveikti, padedant labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams ir dalinantis atsakomybę dėl pabėgėlių su trečiosiomis valstybėmis. Šiame kontekste komisija pasiūlė bendrą e, Europos perkelimo politiką. Tai būtų europinis pasiūlymas prieglopšio politikoje. Ir aš apgalėstauju, kad dėl procedūrinių klausimų nesutarimų pasiūly, šitas pasiūlymas nebuvo patvirtintas. Komisijos pasiūlymas yra pirmas žingsnis, kur daugiausia dėmesio skirima finansiniai paramai, į, paramai į Europos pabėgėlių fondą, taip pat ambicingesnių iniciatyvų pristatymas jau yra numatytas Stokholmo programoje. Na ir aš tikiuosi, kad bus surastas greitas sprendimas, kur daugiausiai dėmesio bus skiriama pasiūlymo esmei ir tam, kad reikia supaprastinti procedūras tvirtinant perkelimo prioritetus. Tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima užtikrinti racionalų, efektyvų finansų valdymą ir nekenkti e, Europos pabėgėlių fondo funkcionavimui. Nes jeigu nesurasime sprendimo, praras daugiausia, pralaimės daugiausia patys pabėgėliai ir, na, tai būtų labai apmaudu. Galiausiai, ponė pirmininkė, dėl vieno vieningo bendro leidimo pasiūlymo. Tai vėlgi yra bendros migracijos politikos e, strategijos dalis, irgi reikšminga dalis. Pasiūlytoje pagrindų direktyvoje bandoma numatyti vieną leidimą bandant įgyvendinti teisingą imigracijos politiką ir, aišku, pirmasis svarstymas e, turi įvykti, bet na, šio, šio pasiūlymu yra bandoma užtikrinti sąžiningą elgesį, sąžiningą na, e, trečių valstybių darbuotojų traktavimą ir elgesį su jais. Taip pat reikalinga numatyti teisėtą saugų statusą, užtikrinti tų žmonių saugumą ir sveikatos priežiūrą. Na ir komisija tuos pasiūlymus greitai pateiks, tikiuosi, kad jūs jiems pritarsite. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mūsų darbo tarkė labai ambicinga ir čia tik tai papasakoju apie darbus, kurie bus atliekami per ateinančius kelis mėnesius, o toliau dar tų darbų bus daugiau, taigi aš tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo, sprendžiant tuos sudėtingus, bet visgi, na ir labai svarbus klausimus mūsų ambicingoje darbo tarkė. Dėkuoju. Awesome. Dėkuoju komisarė Melstrom. Uh, beveik 20 narių nori pasisakyti, taigi siūlau, kad kalbėtumėte po dvi minutės kiekvienas, bet pirmiausia, ponas Koelio, kuris yra e, pranešėjas e, dėl Šengeno informacinės sistemos taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje. E, jisai įstrigė su oro uoste, negalėjo atskristi dėl vulkano pelenų, bet jis paprašė, kad komisija pateiktų tekstus dėl Bulgarijos ir Rumunijos vertinimo, nes parlamentas nori parengti pranešimą ir jis norėjo, kad aš perdočiau jums, jog jis taip pat prašė tokios informacijos iš tarybos. Tačiau kol kas tie dokumentai nepasiekė mūsų. Taigi, dabar pradedame klausimus. Pirmiausia, koordinatoriai, o paskui kiti nariai. Ponas Buzutil, dvi minutės prašom. Ačiū, ponas pirmininkė, dėkuoju, ponė Melštrum, kad atvykote, skirite mums laiko ir e, dabar apie pirmą klausimą. Tai yra prieglopščio priemonių paketas. E, parlamentas per pirmą svarstymą e, patvirtino šias priemonės prieš metus, man regis, pernai gegužės 7, taigi lygiai prieš metus. Ir E, ne mes blokuojame šio, šį paketą. Ir dar galiu pasakyti, kad mes kaip ir pirmąjį svarstymą patvirtiname šios e, dokumentus, pritarėme jiems, mes nenorėjome pasiduoti, solidarumas yra svarbiausias mums politinis prioritetas ir mes suprantame, e, kad reikia rodyti, demonstruoti solidarumą su prieglopšio prašytojais ir su šalimis, į kurias patenka daugiausia prieglopščio prašytojų ir kurioms kyla problemų e, valdyti didelius jų srautus. Taigi mūsų problema yra aiški ir reikia laikytis šių principų visą laiką. Dėl prieglopščio paketo taip pat dar norėčiau kai ką pasiaiškinti, iš jūsų išgirsti paaiškinimą. Kai kuriems nariams, kaip suprantu, komitete E, susidaro įspūdis, kad nėra iškumo dėl jūsų pasiūlymo dėl sezoninių darbuotojų ir tai gali turėti poveikio e, tam, kada bus patvirtinti dokumentai dėl bendro vieno leidimo. Ir aš norėčiau, kad jūs dar kartą pakartotumėte, kaip jūs e, galvojate, kas atspindės jūsų pasiūlyme, ar tikrai pateiksite iki vasaros pasiūlymą dėl sezoninių darbuotojų, nes jūsų veiksmai turės poveikio mūsų komiteto darbui dėl vieno leidimo sistemos. Kitas dalykas - teroristinės e, veiklos finansavimo sekimo programa. Žinote, kad e, daugam kilas rūpinimas dėl e, bendrų grupinių duomenų perdavimo. Mes kalbėjome JAV su administracija, ji yra atvira pasirengti pasirengusi deryboms, įskaitant sudėtingiausius klausimus, e, kaip kad grupinių duomenų e, perdavimas. Bet mums neaišku dėl politikos pokyčių, ar ES pati galvos, kad, gal, kad reikėtų uh, kažkaip spręsti šią esminę kliūtį ir kažkaip siekti ją įveikti. Kitaip tariant, ar paaiškės, kad iš tikrųjų ES ketina e, įdėkti tam tikrus esminius e, pokyčius politikoje dėl e, grupinių duomenų perdavimo, kad to būtų išvengta, ar jeigu neišvengta, bent kad tai būtų apribuota. Ir dar dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, ar mes galėtume išgirsti aiškę komisijos poziciją dėl e, portalų interneto užblokavimo, svetainių užblokavimo, nes kai kas nėra aišku, ar iš tikrųjų ketinama e, blokuoti tokias svetainės, kuriuose gali būti pedofilinės medžiagos ir panašiai. Ačiū. Prašau laikytis skirto kalbimo laiko, nekalbėkite ilgiau kaip dvi minutės, nes kitaip susidarys mums čia problemų. Ponas Lambrinitis. Jūs prašėte žodžio, bet jūs taip pat esate koordinatorius, tai prašau žodis jums vis tik tai. Ar ponė Gončinė, ponas Lambrinidis. Aš norėčiau paklausti dėl sezoninių darbuotojų. E, direktyva dėl vieno leidimo e, prasideda taip pat tuo klausimu, jo svarstymai ir reikia kuo greičiau aptarti šį klausimą. Kalbama apie visų trečiųjų šalių e, darbuotojų migrantų bendrą leidimą ir aš norėčiau paklausti, kokią jūs ketinate pasiūlyti sistemą sezoniniams darbuotojams atskirai, kas bus tame pasiūlyme. Kitas dalykas - keliaivių duomenų įrašai. Ar ketinate parengti komunikatą dėl darybų mandato su trečiosiomis šalimis? Ir e, kokie yra svarbiausi elementai jūs, jūsų įsivaizduojami e, to mandato, nes dabar, kaip žinia, vyksta darybos su JAV. Toliau ponia Renata Weber. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarė, kad atvykote, dėkuoju už pasisakymą. Jeigu e, tai yra jūsų prioritetų keletas tik tai kitam, kitiems mėnesiams, tai ko reikia tikėtis ateityje, nes sąrašas jau ir taip labai išsamus ir reikia galvoti, kaip e, tą prioritetų sąrašą dar priori, e, išskirstyti į prioritetus. E, Mano klausimas yra susijęs su migracijos dalykais. Norėčiau paklausti jūsų apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Kalbu apie redmisijos e, susitarimus. Daug dabar kalbame ypač e, apie e, Pakistaną ir Libiją. Kaip galime užtikrinti, kad žmonių teisės, kurie gražinami, bus gerbimus ir kaip tos šalys elgsis su tranzitu siunčiamais asmenimis, gražinamais. Ir kartais iškyla diplomatinių klausimų, sprendžiamos problemos diplomatiniais keliais, bet to nepakanka. Kalbame apie žmonės ir mums kelia susirūpinimą tam tikri atvejai. Dar vienas klausimas yra susijęs su Europos prokuroro institucijos ateitimi. Ji numatyta, jeigu žiūriu į Stokholmo veiksmų programą, tai ten pasakyta, kad ši pozicija ateityje išsirutulios iš Eurojusto norėčiau daugiau informacijos iš jūsų apie tvarkaraštį. Mums reikia iš tikrųjų e, daryti daugiau kovant su tarptautiniu nusikalstamumu, taip pat procedūrinius standartus plėtoti Europoje ir čia reikės nepamiršti e, kaltinamųjų žmogaus teisių. Taigi noriu paklausti, kaip Jūs ketinate per ateinančius metus dirbti šioje srityje, kada mes pamatysime ką nors, kas rodys, kad jau žengiama konkrečiai link Europos prokuroro pozicijos įkūrimo. Ačiū dabar ponas Albrecht. Du trumpi klausimai. Pirmasis toks. dėl e, bendrojo duomenų apsaugos sustarimo pagal transatlantinį bendradarbiavimą. Ar turite tam tikrą darbų tvarkaraštį? Norėčiau jūsų paklausti, kada vyks darybos, susitikimai ir kaip, e, kada bus patvirtintas sustarimas ir kaip, pavyzdžiui, taisėsi su dabartinėmis darybomis dėl keliaivių duomenų įrašų susitarimo ir teroristinės veiklos finansavimo programos, e, sekimo programos. Dar vienas dalykas galvojant apie egzistuojančias saugumo priemonės, kada bus imtasi konkrečių priemonių, imt, taikyti tam tikras policijos apsaugos priemonės. Kada bus pradėtos taikyti priemonės duomenų apsaugos srityje? Kada galvojate, kad jau bus e, pasiūlyta direktyva? Dėkoju dabar, ponas Tavarės. Greitai dėl Svifto noriu paklausti jūsų. Tikiuosi, kad dėrybose, kurios prasideda, turėsime drąsos pateikti drąsių minčių iš savo pusės, kad galėtume iš esmės pakeiti susitarimą po vizito uh, e, Vašingtoną ir po pono Baideno kalbos čia man uh, atrodo, kad amerikiečiai jau iškart galvos apie rezultatą ir mes turėtume siūlyti Europos atstovus kaip laikinąją priemonę kaip kad numatoma su teroristinės e, veiklos finansavimo sėkimo programa. Ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad nebus e, bendrai grupiniai duomenys perduoti. Dar perkelimo programa mes norime komisijai padėti užsimti lobizmu uh, dėl uh, šio dalyko tiek uh, čia, tiek valstybėse narėse. E, komitetas pritarė numatoms priemonėms 95 procentais. Bet mes dėl procedūrinių dalykų galime įstrikti. Tai yra deleguoti arba perduodamieji teisės aktai, kurie gali mums kelti problemų. Jūs sakėte, kad regioniniai prioritetai yra susiję, perkelimo programoms yra susiję su užsienio politika, tai nėra tik gyventinimo priemonė. Mums teisinė tarnyba sako, kad tai patenka į deleguotų teisės aktų sritį. Aš vis tik tai nemanau, kad dėl to dalyko mes turėtume įstrikti. Ir jeigu komisija pasisakys čia tar savo žodį, mes, kai galime, bandysime padėti jai. Mevrouw, de Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė, jūs kalbėjote apie teisėtus migrantus. Ar Europos komisijoje dabar diskutuojama apie papildomos imigracijos poreikį? Ar yra kalbama apie tai, kiek valstybės narės gali priimti naujų migrantų? Ar turite galvoje nedarbą? Kalbame apie 25 milijonus gyventojų Europoje Sąjungoje, kurie neturi darbo. Ar mes tiesiog juos pamiršime tam, kad galėtumėm suteikti pigesnį, mažiau apmokamą darbą migrantams? Ar čia galbūt kokia trumpalaikė politika? Gal geriau kvieskime ES kvalifikuotus specialistus, ar mes čia kalbame apie nekvalifikuotą darbo jėgą? Ponas Mišel buvo, pasisakė už tai, kai jisai buvo komisijos, komiteto narys. Dar vienas klausimas. Dėl redmisijos sutarties su Turkija, kuri dar neegzistuoja, dar negalioja. Turkija yra ir tranzito šalis, ir kilmės šalis, kalbant apie neteistus migrantus. Turkija priešinosi readmisijos sutarties pasirašymui. Ar yra kokios nors pažangos pasiekta šitoje srityje, ar yra kokiu nors vidutinio laikotarpio planų? Pirmininkas klausimą uždavė kiekviena politinė frakcija. Pone Malmstrom, galbūt jūs norėtumėte jau atsakyti šios klausimus, o vėliau išklausysime kitų deputatų klausimų. Ačiū pirmininkė, aš atsakysiu šitus klausimus. O paskui galbūt kažkas norės dar paklausti arba perklausti, jeigu jiems pasirodys, kad mano atsakymai nėra išsamus pakankamai. Pone Busutil, taip, žinoma, prieglopšio paketas yra tarybos, ne parlamento. Džiausia e, iniciatyva. Ir todėl norėčiau paklausti, e, ką daryti, koks tai jūsų pasiūlymas, kaip, e, kaip dirbti, kaip prioritetus susidėlioti tam, kad nebūtų blokuojamas tarybos šitas paketas. Kaip mes galime dirbti toliau, nes iš tikrųjų dabar jisai e, stovi vietoje ir reikia pagalvoti, kokius žingsnius žengti, kad kad galėtumėm eiti į priekį, reikia kūrybingų minčių. Dėl sezoninių darbuotojų, taip, iki vasaros turėsime šitą dokumentą, greičiausiai birželio mėnesį negaliu konkrečios datus pasakyti. Dėl duomenų ir SWIFT ir duomenų perdavimo. Taip, pagal dabartinį susitarimą mes negalime apeiti šitos nuostatos, nebent turėtume visiškai naują kažkokį susitarimą pasiūlyti. Ką mes tengiamės padaryti, tai būtent Ir kalbėdami, dėrėdamėsi su JAV, mes tengiamės apriboti duomenų perdavimą ar perdavimus duomenis. Norime konkrečius duomenis perdavinti, kuo, kuo siauresnius duomenis. Tai iš tikrųjų yra labai sudėtingos dėrybos, bet mes esame pasiryžę dirbti toliau. Dėl e, interneto puslapio blokavimo. Su komisijos palaikymu. E, komisijos pasiūlymas yra toks, kad valstybės narės turėtų pasistengti uždaryti, užblokuoti nelegaliaus turinio interneto puslapius. Čia kalbame apie E, vaikų pornografiją, bet visi tokie puslapiai turėtų būti e, užblokuoti. Problema yra ta, kada serveriai yra ne valstybėse narėse. Kartais reikia daugiau laiko, kad galėtume užblokuoti tokius serverius. Todėl mes siūlome, kad valstybės narės ne tik tai blokuotų šaltinį tų puslapių, bet ir imtus tokių priemonių, kokiu jau imasi kai kurios e, valstybės narės, tai būtent dirbti su policija, bendradarbiauti su policija, kad būtų galima užblokuoti tokius e, vaikų pornografijos puslapius. E, yra teisės aktų susijusių su, tų, su, su tuo, čia kalbame ne apie bendrą interneto puslapį uždarimą, bet ar blokavimą, bet būtent tų puslapių, kuriuose yra tokio turinio informacija. Ir kai kuriuose šalise jau keletą metų taip yra daroma. Ir norėtume, kad, <clears throat> kad šita praktika būtų praplėsta ir plačiau vartojama, nes nėra pakankamai tikslinga. E, sezoniniai darbuotojai. Taip. Šitas dokumentas ruošiamas. E, dėl migrantų taip pat kol kas dar negalime pasakyti tikslios datos, bet per mūsų, per mūsų darbo laiką tikrai paruošime šitą dokumentą. Dėl trečiųjų šalių piliečių kriterijų. Dar kol kas negaliu daug ką pasakyti, nes reikia pasikalbėti su pranešėjais, bet žinoma, šalis yra skirtingos ir kriterijus reikia nustatyti įvairiausių lygmenių. E, ir tikiuosi, kad tie kriterijai bus pristatyti kuo greičiau. Dėl readmisijos. Ponės Weberis ir kiti klausė apie Pakistaną ir kitas šalis. Žinoma, žmogaus teisų gynimas ir apsauga yra svarbiausias dalykas. Taip pat kalbant ir apie readmisiją. Readmisijos direktyvoje apie tai kalbama labai aiškiai. Niekas negali būti gražintas į kitą šalį, neįvertinus asmeniškai jo ar jos padėties. Manau, kad žmogaus teisės yra pakankamai tvirtai ginamos tame dokumente. Ir būtent apie tai ir kalbame su savo partneriais. Dėl prokuroro suprantu, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas. Čia e, vicepirmininkės Reding iniciatyva ir jos, jos kompetencija negaliu apie tai daugiau pasakyti. Žinau, kad taryboje šitas klausimas yra gan kontroversiškas. Žinau, kad jinai su jumis apie tai jau kalbėjo ir aš jos pasiteirausiu, galėčiau jūs informuoti šiek tiek daugiau. Pone Albrechtai, bendrasis duomenų apsaugos susitarimas. Komisija maždaug per mėnesį e, skirs dėrybos man, dėrybų mandatą poniai Redin, kad pradėtų nedėrėti su Amerika. Žinoma, E, reikės šiek tiek laiko, jeigu mums pasiseks darybos dėl teroristų finansavimo sėkimo programos. E, šitos darybos irgi bus pakankamai ilgos, bet e, šitos dvi temos yra šiek tiek susijusios ir dar prieš vasarą patvirtinsime mandatą ir pradėsime darybas kuo greičiau, nors manau, kad jos šiek tiek užtruks nes juose numatyta įvairių bendradarbiavimo sričių su JAF ir tikiuosi, kad ponė Reding galės su jumis susitikti ir jūs informuoti apie dėrybas vėliau. Duomenų sulaikimas. Data nustatyta yra rugsėjo 15 diena, man atrodo. Mes prieš vasarą pradėsime dirbti šio klausimu ir iki vasaros atostogų pateiksime pasiūlymą. Panas Tavaris taip pat klausė apie duomenis, jų perdavimą ir ribojimą. Atrodo, kad jau atsakiau iš tą klausimą. Mes taip pat norime pradėti rimtas dėrybas. Turime tarybos mandatą ir Europos parlamente jau vyko debatai. Ir aš irgi manau, kad reikia eiti į priekį šiuo klausimu bet e, negalima užsimerkti prieš tą faktą, kad duomenų pasike, dėl duomenų pasikeitimo jau yra susitarta ir tikrai amerikiečiai neatsisakys duomenų e, perdavimo pačios, pačios idėjos. Dėl perkelimo. Yra neaišku, kai kalbame apie deleguotus veiksmus, jeigu juos naudosime, tai galėtų būti netgi kontraproduktyvų perkelimo atvejais. Manau, kad galime rasti tinkamą sprendimą, nes mūsų nuomonė sutampa. Ir paskutinis klausimas, ponė pirmininkė, dėl legalios migracijos Mes kalbame apie tai, kad kai, kurios, kai kurioms valstybėms narėms reikia imigrantų, sezoninių darbuotojų dažniausiai, dažniausiai žemės ūkio srityje. Žinoma, nei komisija, nei Briuselis neprimes jokių sprendimų. Bet jeigu valstybėms narėms reikia sezoninių darbuotojų, turi būti tam tikros nuostatos tam, kad išvengtumėm išnaudojimo ir juodosios rinkos. O jau pačios valstybės narės turi nuspręsti, ar joms reikia sezoninių darbuotojų ar ne. Žinoma, į sezoninį darbuotojai būtų nekvalifikuota darbo jėga, mes turime melinosios kortos sprendimą, gyventas ne vėliau kaip kitais metais, ten kalbama apie kvalifikuotus darbuotojus. Manau, kad ta direktyva yra gan siaura ir galima ją praplėsti, įtraukti daugiau sektorių, bet kol kas nuostatos yra, yra, tok, nuostatos yra tokios. Dėl redmisijos starties su Turkija galiu pasakyti, kad mes padarėme labai didelę pažangą ir greitai tas sutartis bus pasirašyta ir Turkija dirbo labai konstruktyviai. Pirmininkas, ačiū komisarė. Dabar antrasis klausimų ratas. Labai prašau kalbėti trumpai, maksimum dvi minutės. Ponas Džekolino. Grazie, prezidente. Ho ascoltato con viva attenzione. Ačiū, pirmininkė Labai atidžiai klausiau visų komentarų, klausimų ir ponios Marstrom nuomonės. Visoms priemonėms reikia finansinių, konkrečių finansinių išteklių. Šiame komitete mes kalbėsime apie e, biudžeto patvirtinimą. Norėjau užduoti tokį klausimą. Kaip manote, ką komitetas galėtų nuveikti kuo komitetas galėtų prisidėti, sprendžiant kalėjimų problemas, kurios kur, kai kuriais atvejais įvyksta m, mm, savižudybės ir valstybės narės neturi mm, jokios atsakomybės. Taip pat norėčiau paklausti, kas bus kas bus daroma su priklausimu nuo, nar, nuo, narko, nuo narkotinių medžiagų ir kokių konkrečių priemonių bus imtasi sprendžiant migracijos spaudimo klausimą, kaip bus siekiama valstybių narių solidarumo, kaip priversime valstybės narės būti solidariomis. Ar yra kas nors numatyta veiksmų plane, apie kurį kalbėjote? Thank you, uh, Madam Commissioner. Very quickly, three questions. Um, I'm glad I heard what you said about. Ačiū. Labai trumpai trys klausimai. Labai džiaugiuosi apie tai, ką pasakėte apie Turkiją, dėrybą su Turkija. Geriau ne, kažko nerašyti ir nesakyti, bet tiesiog padaryti. Ir apgailestauju, kad nėra daroma nuoroda į susitarimo peržiūrėjimą. Dokumente apie Turkiją yra teigiama, kad bus atsižvelgiama į tam tikrus veiksmus derantys su Turkija dėl readmisijos sutarties. C dalyje apie tai yra kalbama, taigi tekste e, pasigėdau tų dalykų, tačiau tai, ką jūs sakėte, aš manau, kad tos dėrybos yra daug žadančios. Jūs kalbate apie veiksmų planą? Taip, čia yra tas tekstas, apie kurį kalbu. Ar galėtumėte paaiškinti, ką turite omenyje, kai teigiate, kad dėrybos su Turkija vyksta sklandžiai? Ar turite omenyje ir tai, ir visus tuos, kurie teisė, tai iš Turkijos atvyksta į ES, arba tiesiog Turkija kalba apie savo piliečių sugražinimą, bet ne kitų tautybių atstovų su, sugražinimą, nes čia kalba eina apie visai nedidelį procentą žmonių. Taigi, uh, Norėčiau, kad e, sukonkretumėte. Dėl Svifto. Rezoliucijos pakeitime, dėl kurio balsavome praeitą savaitę, mes visi akcentavome, kad yra nepaprastai svarbu eina perinamuoju laikotarpiu, kol ES neturi savo mechanizmo, duomenų gavimo mechanizmo, kad būtų numatytas labai konkretus mechanizmas, Nu, skiriant tam tikrus pareigūnus ES, jeigu juos reikia, įvertinti, kas vyksta Svifto klausimu. Ar galite reikalauti, kad komisija tose sunkiose dėrybose su JAV bent jau sugebėtų išsireikalauti, kad bendrovė, Svifto bendrovė, padarytų tam tikrus įsipareigojimus ir kad Europa išsireikalautų, kad amerikiečiai tuos pačius įsipareigojimus prisimtų, bent jau kuriuos prisimė SWIFT bendrovė. Dabar dėl migrantų. Norėčiau, kad daugiau papasakotumėte apie tai, ką jūs turite omenyje, yra konkrečios priemonės migrantams integruoti, fondai lėšos numatytos, ar tai nėra tarp prioritetų. Ačiū, ponė Latford. Ačiū, ponė pirminkė, dėkoju komisarė. Pirmiausia, Norėčiau pažymėti, kad labai svarbios yra dvi priemonės, du komunikatai, kurie nesulaukia daug dėmesio. Pirmasis komunikatas, na, matyčiau, ne jūsų sritis, bet vis tiek - kova su rasis, rasizmu, antisemitizmu ir diskriminacija. Buvo pažadėta pagrindų sprendimo gyvendinimo peržiūra vertinimas. Ir situacija negerėja Europoje, tai mums kelia nerima, dabar ypatingai esant ekonominiams sunkumams, tikėtina, kad vis daugiau problemų kils, tai yra svarbus prioritetus, taip pat kova su korupcija. Minima yra ši sritis, tačiau tai yra labai aktuali problema dėja ir ES ir už jos ribų. Dar vienas dalykas. Europos arešto orderis. Aš laukiu, kuomet bus pateikta vertinimo ataskaita labai sveikinu kaltinamųjų teisų apsaugą. Panašu, kad e, užtruks, kol bus parengta visa programa, o dabar tikrai kyla problemų dėl Europos arešto orderio, įskaitant ir problemas susijusias su pagrindinių teisų pagarba. Kai žmonės reikalau, kai reikalavimą, kad žmonės pas, pasiduotų, pripažintų kaltą ir e, reikia pripažinti, kad tas problemas e, turime įvardinti, nes panašu, kad ES su pagrindinėmis teisėmis problemų turime. Taip pat laukiu, kuomet pasirodys komunikatas dėl informacijos rinkimo. Taip pat manau, kad reikia pagalvoti apie tai, ar turime pakankamai operatyvinių darbuotojų policijoje bendradarbiavimo. 2014 metai visai netrukus ir matyt, kad e, iki to mes negausime jokių dokumentų, jokių pasiūlymų dėl e, operatyvinių darbuotojų bendradarbiavimo policijos pajėgose. Na, dažniausiai, kai siūlomi tokie e, teisės aktai, pirmiausia galvojama, kad, na, reikia tiesiog surinkti kuo galima daugiau informacijos. Ačiū, pane Keller. Dėkoju. Turiu keletą klausimų. Pirmasis štai koks. Dėrybos su Maltos vyriausybė, ar jų metu buvo išspręsta problemų dėl Frontexo operacijų išplėtimo? Dabar tinklapiai, kuriuose yra pornogra vaikų pornografijos turinio, Europos Sąjungoje. Ar yra įrodymų, konkretesnių, nes dažnai apie tai kalbame, bet apie įrodymus nėra niekas sakoma. Kaip jūsų tarnybos pasirūpins, kad vyks bendradarbiavimas su vystimosi generaliniu direktoratu ir kaip teigiant pasiūlymus bus atsižvelgiama į vystojimo bendradarbiavimo klausimus. Žinau taip pat, kad Stokholmo veiksmų plane yra minima, kad Frontexo sargybiniai galėtų perimti pasienio e, darbuotojų įsipareigojimus. Kaip tai ketinama padaryti? Net galiausiai, jeigu žmogaus teisės tokios svarbios mums visiems ES, kodėl žmogaus teisės nėra įtrauktos į admisijos sutartį su Pakistanu ir kitas admisijos sutartis? Dėkoju. Ačiū, panas Brons. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone, Malst, pone Malstrom kalba apie teisinę migraciją kaip naudingą dalyką visoms interesuotoms šalims. Dažniausiai tai yra žalinga visoms šalims ir individualiems migrantams. Uh, Tai ypatingai aktualu tuo atveju, jeigu masinė migracija vyksta iš mažas pajamas turinčių valstybių į didesnės pajamas turinčias valstybės. Tose valstybėse ir taip jau yra perdėm daug gyventojų, yra reikalavimo būsto, infrastruktūros, taip pat tai apiplėšia tuos valstybės gyventojus ekonominė prasme, o Teisėta migracija šalininkų yra vertinama kaip labai dosni morali politika, tačiau taip tikrai nėra, kadangi tai e, yra būdas, kaip iš trečio, trečio pasaulio ekonominių valstybių išrinkti pačius geriausius darbuotojus. Mes turime pasirūpinti, kad ne neapmokyti darbuotojai būtų apmokomi tam, kad užpildytų tas darbo vietas ir nebūtų palikti likimo valiai be darbo. Dėl prieklaušio prašytojo norėčiau žinoti, kiek iš kaiminių valstybių narių, narių atvyksta, iš valstybių šalia ES, kaiminių šalių atvyksta į ES. Kai tokie žmonės patenka į pirmąją saugią valstybę, uh, tuomet jie prašo prieglopšio ir e, jie turi būti gražinami į tą pirmąją saugią valstybę arba, jeigu jiems nekyla pavojus, į savo kilmės šalį. Gerbiamas pirmininkė, aš trumpai turiu, noriu šitą pakomentuoti ir paklausti. Mes čia kalbame apie veiksmų planą, apie Stoholmo programą. Tenais yra aštuoni punktai, kuriuose kalbama apie labai pračius klausimus, pavyzdžiui, žmogus teisų e, gynimas, saugumas, policijos darbas, vidaus reikalai ir taip toliau. Ir da, taip pat turim 360 konkrečių veiksmų. Pone Marstrom su mumis atvyko pasikalbėti ir pone Redinka atvyks pasikalbėti, kaip žinome, e, parlamentas, Europos parlamentas mažai ką turi pasakyti šiam šio klausimu. Bet jeigu, negi mes tikrai tik tai du kartus susitikę e, su, su atsakingais asmenimis e, viską nuspręsime, negi mes neparuošime e, mūsų parlamento pozicijos ar kažkokio pasiūlymo. Jeigu taip, man tada nepatinka toksai tokia procedūra, nemanau, kad 360 konkrečių veiksmų galima patvirtinti tiesiog per du susitikimus, per du pasikeitimus nuomonėmis. Klausimas dabar. E, klausiu ponios Marstrom, jai dėkoju labai, kad netvyko su mumis susitikti. Europolas 2013. Kam reikia reglamento? Negi neužtenka tarybos sprendimo. Antras klausimas. Pasiūlymas dėl informacijos pasikeitimo tarp Frontex, Europol ir Eurojusto iki 2011 metų. Kaip e, dėl šito pasiūlymo? Kodėl Ar tikrai taip sudėtinga keistis informacija tarp Europolo ir informacijos centro? Ir paskutinis klausimas teisėtvarkos pasiūlymai dėl Eurosur. Koksai yra darbo laikas, koks tai yra kalendorius. Kodėl mums reikia laukti 2014 metų tam, kad įvertintumėm, e, įvertintumėm readmisijos direktyvą? Kodėl jai, jos peržiūrį reikia laukti iki 2014 metų? Ačiū. Pone Romero. Ačiū gerbas pirmininkė, ačiū ponia Malstrom. Pirmas mano klausimas. Jisai susijęs su teroristų finansavimo sėkimo programa, apie kurią jau buvo kalbėta. Ar manote, kad, kad, me, kad Euro, Europa turi pakankamai reikalingų mechanizmų kovai su terorizmu, o jeigu Europoje nėra tokių mechanizmų, kokių iniciatyvų, žinant, kad turbūt valstybių narių iniciatyvos, kokių iniciatyvų galėtų imtis komisija šioje srityje. Antras klausimas dėl migracijos. Kas bus daroma su bendraja migracijos politika, migracijos ir prieglopščio politika? Ar tik tai apsiribosime bendrais repatriacijos skrydžiais? ir taip pat redmisijos rytyje, kokių iniciatyvų imsis komisija bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. Kitas klausimas susijęs su paketu kovoje su smurtu, kovoje prieš smurtą. E, džiaugiuosi, kad jūs dirbate šioje srityje, dirbate politiko, e, pedofilijos kovos su pedofilija srityje, bet norėčiau paklausti būtent apie smurtą šeimose. Ar bus daugiau duomenų apie šitą smurtą, tokio tipo smurtą Europoje? Kaip manote, ar tie duomenys, kuriuos gauname iš, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų, pavyzdžiui, gauname duomenų iš Austrijos, kad maždaug 200, 2500 moterų Europoje miršta per metus e, dėl smurto šeimoje. Kaip manote, ar tokie skaičiai yra tikri, ar, ar jais galima tikėtis? Ką komisija darys bandydama gauti tikslius duomenys ir kaip dirbs, bandydama kovoti su smurtu šeimoje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pone Bauer. So follow, uh... Dėkoju už uh, galimybę užduoti klausimą. Aš norėčiau paklausti, kokie bus Ispanijos pirmininkavimo pasiūlymai dėl Europos smurto prieš moteris observatorijos įsteigimo. Nes, kaip žinome, kad tai yra teisminis, o ne statistinis klausimas. Dėl to ir keliu šį klausimą čia ir dabar. Nes, kažin, ar šį klausimą galime patikėti lyčių lygybės institutui. Kitas klausimas yra susijęs su <clears throat> priekyba žmonėmis. Labai vertinu jūsų pasiūlymą, tačiau yra ten atvirų klausimų ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl šiame pasiūlyme yra sumažintas maksimalus ir minimalus bausmės atlikimo laikotarpis. Taip pat norėčiau paklausti apie nukentėjusiųjų apsaugą. Iš esmės e, pasiūlymą atsižvelgiama Europinę konvenciją, bet ne visais atvejais. Pavyzdžiui, konkrečiai dėl prieigos prie darbo rinkos ir profesinio ūkdymo nėra atsižvelgiama šiose srityse į konvenciją. Taigi, e, jūsų vertinimu, dėl kokių priežasčių taip yra. Ir taip pat gavome tokios e, neraminančios informacijos iš tarybos. Taigi, norėčiau sužinoti tiksliau, kokia yra situacija, kaip viskas ten klostosi. Ačiū. Tikriausiai visi žinote, kad buvo nemažai klausimų užduota ir dėl komisarės Reding e, kompetencijai priklausančių sričių, žmogaus teisų, teisingumo. Norėčiau kolegoms priminti, kad tai nėra ponios Malstrom kompetencija ir paraginti užduoti klausimus, kurie yra konkrečiai pavaldus komisariai Malstrom. Ponas Masip Ačiū, pirmininkė. Sakėte, kad jums sunku bendradarbiauti ne su parlamentu, o su taryba. Ypač kalbant apie prieglopščio ir perkelimo politiką, gražinimo politiką. Uh, Jūs prašote, kad bendradarbiautumėm, kad pateiktumėm kūrybiškų minčių. Mes visiškai jumis pasiūlyme, pasitikime, nes jūs visada būdama ir parlamento nare, ir ministrė, ir dabar kaip komisarė, jūs visada, jūs visada dirbote su, šita, su šita, šitoje srityje, laisvės srityje, jūs esate laisvės gynėja. Nors aš nesu jūsų politinės partijos e, narys, aš visiškai jumis pasitikiu, taigi pasitikėjimo galite jau nebeprašyti. O dėl kūrybinių minčių, tokių naujoviškų pasiūlymų, tai man gal, galva šauna tik vieną. Tai, kad šias problemas reikia identifikuoti su socialiniu stabilumu, sieti su socialiniu stabilumu, kuris būtų naudingas visoms šalims, ne tik tai e, pabėgėliams, bet ir visiems, visoms valstybėms narėms. Čia kalbame ne tik tai apie žmogaus teisės, kalbame apie socialinį stabilumą Europoje ir sprendimą kurį galiausiai prieisime šią e, srityje. Dar vienas dalykas. Aš tikrai jumis pasitikiu ir taip pat norėčiau pasakyti drąsiai, kad pirmininkas Biden man įkvėpė labai daug pasitikėjimo plenarinėje sesijoje. E, per paskutinį susitikimą ir taip pat įkvėpė pasitikėjimą mūsų komiteto nariams, kurie e, vyko į Vašingtoną. Ir matome, kad mes čia istorinės, istorinės datos, kai mes be, tai bendradarbiavame su JAV ir tikrai galėsime pasiekti pakankamai gerų susitarimų saugumo srityje. Taigi tie, tas pasipriešinimas, kurį dar jie vis gauna iš mūsų pusės, reikia, reikia kažką su juo daryti, reikia mažiau priešintis ir priimti atitinkamus sprendimus. And... Pone Fadžiun, dėkoju. Dėkoju komisarė už visą informaciją. Pateiksiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl antrosios kartos šengeno informacinės sistemos. Jūs tikitės tikslių paskaičiavimo dėl galutinio finansavimo ir aš įsivaizduoju, kad reikės papildomai finansuoti sistemos dėgymą ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip atrodys e, tolesnis finansavimas, jeigu iš tikrųjų taip išauks išlaidos ir kokios būtų priežastis, kodėl keičiasi e, poreikis lėšų. Kitas dalykas - trukmė tvarkaraštis. Jau buvo nemažai, daug kartų nukeltas terminas ir kada ta sistema moderni pradės veikti. Gal galėtumėt mums konkrečiau pasakyti apie tvarkaraštį. Dėl vizų dar. Vienas iš jūsų prioritetų, kaip sakote, vizų liberalizavimo procesas su Bosnija, Hercegovina ir Albanija. Apie tai buvo kalbama kitų susitikimų metu daug kartų. Ir jūs sakėte, kad jūs pasiūlysite vizų liberalizavimo e, režimą. Norėjau paklausti, nuo ko tai priklauso, neseniai girdėjome pozityvų vertinimą, abiejam atvejais dar liko tam tikrų e, dalykų, bet Aš norėčiau paklausti, ar dabar nėra taip, kas trūksta tik politinės valios ir paklausčiau jūsų, ar galutinėme etape jūs laikysitės grinai techninių kriterijų, ar e, politinė situacija gali sutrukdyti jums įdėkti e, šią sistemą. Ir Albanijoje tai būtų vertinama kaip labai e, pozityvus signalas. Taigi, e, noriu paklausti, ar iš tikrųjų iki mėnesio pabaigos pateiksite pasiūlymus dėl vizų režimo liberalizavimo ir dar dėl abiejų šių šalių komisija jau yra paskelbusi savo e, planus ar iš tikrųjų viskas priklauso tik tai nuo politinės valios. Kitaip tariant, man įdomu, kiek dar joms reikės laukti. Ar pasakysite, kad jūs jau viską padarė ir, pavyzdžiui, rytoj jau galite išsiųsti tokį signalą. Dabar ponas Enciu. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mano pirmasis klausimas yra susijęs su antrąją Šengeno informacinę sistemą, nes aš buvau šio pranešimo šešėlis pranešėjas. Kita savaitė Strasbūre bus balsuojama dėl atitinkamo pranešimo. O šiame komitete e, jau buvo balsuojama dėl dviejų pranešimų šios sėties ir liko tam tikrų uh, nuogastavimų mums pirmiausia dėl nepateisinamo dėliojimo visų priemonių, dėgiant visas priemonės. Taip pat dėl to, kad trūksta skaidrumo. E, iš Europos parlamento pozicijų galima pasakyti, kad pirmoji Šengeno informacinė sistema buvo labai sėkmingai dėkta, to paties tikėtumės ir iš antrosios sistemos, bet girdime gandų, kad, e, kurie mums kelia susirūpinimą, ypač dėl to, kad kai kurie iš tų gandų ateina iš tarybos. Taigi norėčiau paprašyti, kad komisija mums oficialiai praneštų, kokie yra naujausio antrosios sistemos bandymo rezultatai. Antrasis klausimas. Dėl diskusijų kurios vyksta dėl darbuotojų iš trečiųjų šalių, kurie e, atvyksta dirbti į Europos Sąjungą. Aš galvoju pirmiausia apie darbuotojus, kurie atvyksta iš naujųjų valstybių narių. Jiems iki šiol išliko kliučių įsilieti į senųjų valstybių narių darbo rinką. To taip pat nereikia pamiršti. Ir mes norėtume, kad visos valstybės narės kurios dar taiko pribojimus naujųjų valstybių narių darbuotojams, juos panaikintų pagal e, pradžioje numatytas datas, nes šiaip tai yra nesažininga elgtis. Aš dar norėčiau grįžti prie prieglopščio klausimo, sako ponia Gelioni, buvo sakoma, kad parlamentas galbūt gali išjudinti visą situaciją, bet atrodo, jog veiksmų plane e, viskas yra padaryta taip, kad negalima jau imtis iniciatyvų. Galbūt aš jums dar pateiksiu klausimą pakartotinai ir jis būtų toks, kaip mes galime vieni kitiems padėti, kad um, galėtume pasiekti rezultatų. Toliau migrantai darbo rinkoje. Jūsų pateiktame tekste gana tiesmukai kalbama apie migrantus darbo rinkoje. Ar jūs kalbate apie nacionalinės darbo rinkas? Nežinau, kaip yra kitose kalbos, aš kalbu apie prancūzišką tekstą. Ir taip pat, ar bus tai, kaip dėl jūsų požiūrio į migrantus ar nebus, ar jie e, juos ketinama pasitelkti tam, kad būtų išspręstos demografinės problemos Europos Sąjungoje. Dar vienas dalykas - nepilnamečiai, e, nepalydimi kaip dėl jų apsaugos yra sustarimai tam tikri su Rumunija dėl gražinimo nelydimų nepilnamečių. Ir kitas dalykas, kuris yra susijęs su išsiuntimu iš ES nepilnamečių kurie nėra lydimi niekieno ir ar e, išlieka galimybė kreiptis jiems į teismą prieš Pone Papadopolos. Labai ačiū. Pone komisarė, jūsų darbo atvarkė labai toli siekianti. Jums pritariu, reikia politinio veiksmų derinimo dėl prieglopščių. Mes taip pat turime e, tam e, tikrom šalims pietų Europoje pirmiausia parodyti solidarumą, nes e, jos labai kenčia nuo legal, nelegalios migracijos. Mes turėtume siekti iš tikrųjų gyvendinti realiai Stokholmo prioritetus ir mums reikia aiškaus tvarkaraščio priemonėms įgyvendinti. Uh, Yra daug klausimų dėl diskriminacijos, nediskriminavimo ir nėra visur viskas suskirstyta į prioritetus. Mes dabar turime paspartinti savo veiklą pagal šią programą ir nuo žodžių pereiti prie darbų. Taigi klausiu, kaip galime paspartinti savo veiksmus, kad rastume sprendimą. Jeigu nerasime sprendimo, tai pietų Europos valstybės labai stipriai nukentės nuo nelegalios migracijos. E, Maltos bandomasis projektas, kada pamatysime vertinimą, kada e, galėsime pasimokyti iš jo. Toliau, kas padaryta e, siekiant sustarimo tarp ES ir Turkijos dėl readmisijos. Aš manau, kad Nuo 2002 metų jau deramas, dabar 2010 metai, tai kada įsigalios tas susitarimas. Ir galiausiai jūsų pranešimo trečiame puslapyje sakoma, kad komisija yra pasirengusi taikyti nulinę e, toleraciją pagrindinių teisių hartijos pažeidinėjimams. Bet ką tai reiškia praktiškai, nes šalis jau dabar pažeidinėja e, šias teisės, pažiūrėkime į Romų migrantų teisės. Tai ką ketinate daryti dėl žmogaus teisų įgyvendinimo e, praktikoje. Noriu pasakyti, kad daugiau Nenorėjau suteikti niekam žodžio, bet dar matau, kad nori pasisakyti žmonės. Jeigu kalbėsite nelgiau kaip dvi minutės, tai prašom, ponia Matiju. Dėkui, pirmininkė. Norėjau patikti klausimą tokį poniai Malstrom. Jūs atsakėte mano kolegai apie sezoninius darbuotojus. E, mane lygiai ir tikinote, bet noriu konkrečiai paklausti, kada jūs pateiksite pasiūlymą, nes viskas e, velkasi labai lietai, taigi norėčiau konkrečios datos. Ir dar vienai minutėjai suteiksiu žodį poniai Makovei. Dėkuoju, dėkuoju komisariai, kad atvyko. Kaip žinia, praeitą savaitę parlamentas patvirtino rašytinę deklaraciją prieš korupciją ir ten prašoma, kad komisija įkurtų mechanizmą stebėti korupcijos e, veiksmams, korupciniams veiksmams valstybėse narėse ir ką jūs ketinate daryti konkrečiai šioje srityje. Pone Bronks, prašom trumpai. Labai trumpai. Dėl vizų režimo liberalizavimo Mes praeitą savaitę buvome surengę diskusiją ir paaiškėjo, kad daug dalykų nebuvo aptarta. Paimkime Bosniją. Pasirodo, Bosnijos konstitucijoje tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, žydams, negalima užimti tam tikrų svarbių pozicijų, postų. Ir E, Bosnijos e, musulmonai norėtų paminėti šariato įstatymus konstitucijoje. Bosnijos kaime, kur galioja šariato įstatymas ir kur buvo, e, buvo rasta ginklų, verčia mus galvoti, kad galbūt ten yra tam tikras prieglopstis fundamentalistams, galimiems teroristams. Ar jūs iš tikrųjų žinote apie tai? Uh, Albanija neseniai vyko didelė demonstracija prieš gėjus, tikrai didelė demonstracija ir labai keista, kad jūs galvojate, kaip taikyti palengvintas e, taisyklės e, šaliai, kaip mm, ši mano paminėta šalis. Dar vienas e, dalykas - prieglobstis, imigracija. Aš tikiuosi, kad šis priemonių paketas nebus patvirtintas. Aš esu Olandas ir mes susidurėme su didelėmis, labai rimtomis imigracijos e, problemomis ir aš nepasisakau už centralizuotą imigracijos politiką. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai. Ir kaip, ar e, šalis, pavyzdžiui, galėtų e, gali pasirinkti išlygą, netaikyti tam tikrų Lisabono sutarties sąlygų. E, ponas Papanikolo tikrai labai, labai trumpai, nes mes nebeturime laiko, galbūt mažiau negu vieną minutę. Ir jūs būsite paskutinis. Mano klausimas labai paprastas. Europos prieglopščio fondo kontekste, ar komisija imsis kokiu nors iniciatyvų pradėti taikyti kokias nors re, įgyventinti readmisijos programas pabėgėliams, nes kol kas iš komisijos nematome jokių pasiūlymų. Man atrodo, kad tai yra svarbu siekiant solidarumą tarp valstybė narių ir norėčiau, kad jūs į šį klausimą atsakytumėte. Klausimų buvo labai daug. Tikiuosi, kad jūs sugrupuosite e, klausimus ir atsakysite. Taip, pirmininkė, pasistengsiu. Programa yra. E, mes kalbėjome apie, atsižvelgėme į viską, kas buvo numatyta ir parlamento rezoliucijoje. Šitas komitetas yra labai aktyviai dirbantis ir uh, Dar prieš Stoholmo programą buvo pasiūlyta įvairiausių klausimų ir, žinoma, ir naujų klausimų bus iškelta. Ir iš ankstesnio komiteto taip pat turime gavę visokiausių pasiūlymų dėl smurto prieš moteris. Man atrodo, skaičiai yra tikrai siaubingi, bet ir, ir man tai irgi labai rūpi, bet čia yra ponios Redin kompetencija ir aš paprašysiu, kad jinai atėjusi į posėdį su jumis apie tai išsameu pakalbėtų. Dėl solidarumo, ponas Jekolino klausė apie solidarumą. Manau, kad jau daug kas yra daroma dėl solidarumo komisija. Siūlo peržiūrėtą Dublino mechanizmą, kad spaustumėm šiek tiek stipriau kai kurias valstybės narės kol kas. E, dabar vertiname Maltos projektą, asmenys pagal tą projektą perkeliami iš Maltos. Tai yra puikus, e, puikus projektas ir mes įstengsime įgyvendinti pastoviau. Taip pat buvo paskaltas komunikatas tarp, e, taip pat dėl vidinio ES šalių solidarumo galbūt jisai nebus privalomas, bet bus kitokių paskatų, kad valstybės narės dalyvautų. Ponas Labardinis dėl to Turkijos. Taip, visi, visi yra asmenys įtraukti į šią redmisijos sutartį. Negaliu pasakyti datos, bet mes tikrai labai labai greitai baigsime šias dėrybas. Žinau, kad jos buvo be galo ilgos bet tas protrukis, toksai žingsnis į priekį vyko per paskutinės savaitės ir e, tikrai nenoriu nieko nuo jūsų slėpti ir informuosiu apie visas detalės. Mums tikrai liko labai nedaug iki dėrybų pabaigos. Dėl SWIFT, taip, apie tai irgi kalbame su amerikiečiais, pažiūrėsime, kokių tikslų, ką, ko galime pasiekti. Dėl integracijos, taip, Lisabono sutartyje e, suteikiamos nors kompetencijos komisijai Mes paruošėme e, gairias dėl integracijos. Žinoma, integracija geriausiai vykdoma vietiniu lygmeniu, bet komisija kitais metais paruoš kriterijus, kurie būtų, kriterijus ir metodus, kurie būtų naudingi integracijai skatinti. Ir taip pat keisimės patirtimi šioje srityje. Dėl korupcijos, pane Latfurt. Ir kiti klausėte apie tai. Taip, mes iki šių metų pabaigos pateiksime ruošime komunikatą dėl korupcijos ir dirbsime kurdami vertinimo mechanizmą e, kovoti su korupcija ES. Tai labai svarbu, kad išsaugotumėm savo patikimumą prieš kitas šalis, kad mes iš, iš tikrųjų būtumėm demokratinės valstybės ir e, gerą valdymą propaguotumėm. tai mokesčiai ir pasienio apsaugos tarnybos. Taip komisija, komisijos buvo paprašyta įvertinti šitą klausimą, bet nebuvo gauta pasiūlymo dėl prieglopščio ir bendradarbiavimo su plėtros generaliniu direktoratu mes dirbame šioje srityje ir tikiuosi toliau veiksmingai dirbti dėl vaikų pornografijos internetų puslapių yra labai daug įvairiausių dokumentų. Cambridge universitete e, yra daug atlikta darbo, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos dirbotos ir tai galėsime pateikti jums adresų, jeigu norite pasidomėti šią temą. Kova su terorizmu. Pone Romero. Tai yra be galo svarbus klausimas mes dabar darome vertinimus, visų instrumentų ir metodų vertinimą. vertinimą. Tų visų instrumentų ir metodų, kuriuos jau turime ES vertinimą. Mes žiūrime, ko turime, ko trūksta. Manau, kad reikia stipriai padirbėti prevencijos rytyje kaip dirbti kovojant su radikalėjimu tam tikrų grupuočių galime daug labiau, daug daugiau padirbėti e, infrastruktūros kurdam, e, kūrime ir saugodami aukas. Mes pateiksime pasiūlymų būtent šiuose srityse. Antrosios kartos SIS, taip, iš tikrųjų tas procesas yra labai ilgas. Paveldėjau šitą šitą klausimo sprendimą. Tai didžioji dovana, kurį gavo ši komisija. Mes vykdome viską pagal planą, mes tengiamės būti kuo atviresni ir naujai pažvelgti į viską. Dabartiniai testavimai buvo e, sėkmingi ir valstybės narės vertino testavimą, dabar žiūrime, kokie bus kiti žingsniai. E, tai biudžetas, e, kal, darbų kalendorius. E, E, ir tikiuosi dirbti aktyviai su valstybių narių ekspertais ir tikiuosi, kad Liepos mėnesį arba labai anksti rudenį jau bus naujas testavimas ir taip pat bendradarbiauju su ponu Koelio, informuoju apie viską ir jisai mane informuoja apie komiteto darbą ir tikiuosi, kad dirbsime labai skaidriai Žinau, kad šis komitetas labai domisi klaus, šio klausimu ir kol kas dar nenoriu vertinti e, kaštų, galutinių kaštų, nes reikia dar ir su. E, dar gausime, e, turės sumokėti mums ir darbų vykdytojai dėl to, kad jie vėluoja su darbais. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Kriterijai yra skaidrus ir aiškus, abi šalys labai ryškiai pažengia į priekį, bet dar yra klausimų, kuriuose reikia padirbėti. Ten dirbame ir mes, ir jų ekspertai, bandome nustatyti, kiek laiko užims, kad to šalis įgyvendintų visus kriterijus ir gal galime pasakyti bent iš dalies taip, ar dar reikia palaukti. Tai manau, kad per porą savaičių mes jau galėsime sakyti šitą klausimą. Kitas klausimas - teisėta migracija. Iki vasaros bus paruoštas šitas dokumentas. Birželio pabaiga arba Liepos pradžia tikrai per vasarą gausime šitą pasiūlymą. Komisija turi labai daug pasiūlymų ir dabar, ir dabar su. Dabar sprendžiame, kokia tiksliai data bus to pasiūlymo, bet prižadžiu, prižadu, kad iki vasaros atostogų tikrai, tikrai bus šitas pasiūlymas, nes čia jau politinių sprendimų nereikia priimti, tiesiog vidinės konsultacijos vyksta. Dabar dėl e, mažamečių priežiūros ir apsaugos. E, Taip, mažametis turi keliauti visada su suaugusiu asmeniu, kuris jį lydi visą kelią. Ir tikiuosi, kad valstybės narės priims tokią nuostatą. Gerbiamas pirmininkė, man atrodo, kad atsakiau visus klausimus, labai stengiausi. Daug kas yra ponios Reding kompetencija ir galbūt jinai, kai, kai atvyks į komiteto posėdį, galės apie tai taip pat pakalbėti. Ačiū, komisarė Malstrom. Iš tikrųjų, puikus pasikeitimas nuomonėmis. Labai dėkojame Jums, kad stengiatės į visus klausimus atsakyti, viską apžvelgti manau, kad e, jau ne pirmą kartą įsitikinome, kad mums reikia tokių posėdžių ir jų reikia kuo dažniau. Nes iš tikrųjų yra labai daug ką aptarti, labai daug klausimų kyla, labai dėlis susidomėjimas, dėkojame, kad apsilankėte ir kviečiame, kviečiame tęsti bendradarbiavimą ir, ir, ir nuomonių keitimąsi su Libė komitetu, nes, kaip matote, mes visą laiką turėsime klausimų ir jūs visą laiką turėsite su mumis apie ką pasikalbėti. Ačiū. So, colleagues, if you please. Kolegos, prašau jūsų leisti tęsti darbą. Ponas Kleis dėl vedimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pakvietėme ponę Malstrom jau prieš kurį laiką. Ir kas kart, kai atvyksta komisarė į komitetą, visuomet užduodama tiek daug klausimų, yra tiek daug komentarų išsakyta. Aš manau, kad, kaip jūs pats teigiate, reikia pakviesti ją dažniau. Arba pakviesti ilgesniam laikotarpiui, kad galėtumėme užduoti visus klausimus ir atsakyti juos, nes turėjome tik pusę valandos, to nepakanka. Tiek daug kolegų norėjo paklausti. Neturėjome laiko pakankamai užduoti klausimų, ji neturėjo laiko atsakyti, taigi turime kviesti ją dažniau ir ilgesniam laikui. Dėkui. Pritarėme jūsų vertinimui. Manau, visi sutiksite, kad reikia į tai atsižvelgti, nes klausimų yra labai daug ir jų bus matyti daug, taigi mes turime taip pat e, dažniau kviesti ją į mūsų posėdžius, dažnai, tiek dažnai, kiek ji na, galėtų pas mus atvykti nes labai svarbu na, tas diskusijas nuolatos vesti ir su ją pasikalbėti. Bet kaip matote, laiko skiriame šiam klausimui daugiau nei buvo numatyta. Ir tikrai labai džiaugiamės ir dėkojame jai, kad jie atvyko ir stengiasi apibendrintai atsakyti į tuos klausimus. Dabar periname prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Komitologijos priemonė Dėl jūrų, jūros sienų stebėjimo Frontex prašymas Teisės reikalų komitetui, kad jis perduotų klausimą svarstyti Europos teisingumo teismui. Šis klausimas yra susijęs su Frontex tarybos sprendimu dėl Frontexo. Kaip žinote, nekartą jau kalbėjomės apie šį tarybos sprendimą dėl pasienio kodekso pataisimo, pakoregavimo ir Frontex agentūros veiklos e, jūrose. Taryba savo sprendimą paskelbė oficialiame leidinyje ir panašu, kad šis klausimas pateks į Teisingumo teismą dėl procedūrinių priežasčių. Ir Europos parlamento teisės reikalų komitetas nusprendė, kad klausimai išspre... keliami sprendime turėtų būti pagristi griežtesnė, griežtesnių teisinių pagrindų ir e, laiško projektas teisingumo, e, atsiprašau, teisės reikalų komitetui buvo visiems išdalintas. Taigi aš siūlau patvirtinti to laiško tekstą. Ponas Busutil pasiūlė paprašyti, kad teisingumo teismas spri, nuosprendžio dėl šio sprendimo nepriimti, tol kol tas naujas aktas nebus priimtas aiškesnių teisinių pagrindų. Taigi norėčiau paklausti, ar yra narių, koordinatorių, galbūt norinčių pasisakyti šiuo klausimu. Matau, ponas Kešmenas kelia ranką. Janin Hanis Plešert, Genš. Taigi, Kešmenas pirmasis. Ačiū. Na, nežinau, ar žinin šiaip mojavo, ar norėjo paprašyti žodžio. Ai, man gal norėjo su manim pasisveikinti, tai aš jai pamojavau. Trumpai, ponė pirmininkė, nes žinau, kad neturime daug laiko. Kaip žinote, mano frakcija balsavo už šią priemonę, pripažindama, kad teisinis pagrindas nėra pakankamas, nėra tinkamas, tačiau nusprendėme, kad šios priemonės buvo reikalingos, skubios ir proporcingos. Turiu keletą klausimų. Savo laiške ir paskutinėme jo punkte mes kartojame, kad manome, jog šios priemonės turi būti išsaugotos, išlaikytos tol, kol Teisingumo teismas neprims savo nuosprendžio. Kokius galite man pateikti patikinimus, kad turinys, į turinį bus visiškai atsižvelgiama Teisės reikalų komitete? Antras klausimas. Turint omenyje pono Busutil pareiškimą mm, parlamente kai buvo trumpai keičiamasi nuomonėmis prieš balsavimą, jis teigė, jog tos priemonės yra būtinos. Ar ponas Busutil į Frontexo direktyvą norėtų įvesti šias priemonės tam, kad būtų įgyvendintos kratos ir pasiklausimo priemonės, kurios mūsų manimų yra reikalingos. Ir remiantis tais atsakymais, kuriuos jūs pateiksite, mano frakcija ir apsispręs, kaip jie nori balsuoti. Pone Henis Plašert? Ne, aš neprašiau žodžio. Norėčiau, kad jau būtų perinama prie balsavimo. Puiku. Pone Gonč. Ačiū. Norėjau pasakyti tą patį, ką sakė ponas Kešmenas. Būtent, kad turinys mums yra labai svarbus ir mes norime būti įsitikinę, kad jeigu balsuosime už šį laišką, kad jo turinį bus, būtų atsižvelgiama. Pon, Pone Weber, trumpai labai. Turinys mums irgi labai svarbus, tačiau lygiai taip pat svarbi kiekvienos Europos, kiekvienos Europos Sąjungos institucijos kompetencija. Ir kai yra įtarimų, kad buvo peržengti įgaliojimai, tuomet jau teisingumo teismas yra, turi priimti sprendimą, ar tai yra tiesa ar ne. Taigi mano frakcija tikriausiai balsuos už. Buvo iškelti klausimai ponui Busutilui. Simonai. Ačiū, ponė pirmininkė, jeigu teisingai supratau, man buvo užduoti du klausimai. Pirmasis klausimas, manau, į jį, reiktų atsakyti, jį turėtų atsakyti teisininkai, teisės tarnyba, kadangi tai yra jų kompetencijoje. Antras klausimas, kuris buvo skirtas man asmeniškai, ar aš Norėčiau, kad tos priemonės būtų įtrauktos į Frontexo pasiūlymą, dėl kurio esu pranešėjas. Aš nesu iniciatorius, e, nesu naujų teisės aktų iniciatorius, esu pranešėjas parlamento vardu ir komisija inicijuoja teisės aktus, o mes turime gavę pasiūlymą, tačiau aš mielai dirbčiau su šešėliniais pranešėjais, išklausyčiau jų ir bandyčiau su jais susitarti. Norėčiau taip pat priminti, kad e, nepaisant e, Frontexo agentūros mandato peržiūros, e, turiuomenė šį konkretų pasiūlymą, šios priemonės yra kitokios, kadangi jos galios nepriklausomai nuo sprendimo, nuo pasiūlymo dėl Frontexo. Tai yra du faktiškai skirtingi klausimai. Jeigu yra susitarta, bus susitarta su šešėliniais pranešėjais įtraukti šį klausimą į dėrybą su taryba ir komisija, aš esu atviras tuomet. Ačiū. Dėl teisinių aspektų galbūt e, Europos e, parlamento teisininkai galėtų pakomentuoti iškeltus klausimus. Nėra nieko? Prašau. Ačiū pirmininkė. Esu iš parlamento teisinės tarnybos. Prašymas išsaugoti akto, teisės akto galiojimą tai e, yra virš dabar galiojančių standartų. Ačiū. Tuomet galime balsuoti, taigi prašau balsuokime. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasiūlymas patvirtintas. Pereikim toliau. We see point number six, which is precisely the parliament. Šeštasis darbo tvarkės punktas – parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Trečias skirsnis – komisija. Šio klausimo tikslas – pasikeisti nuomonėmis. Kaip žinia, E, keičiamasi pirmą kartą nuomenėmis dėl kitų metų biudžeto. Pirmiausia, išklausysime komisijos atstovų, o paskui suteiksime žodį nariams. Esame parengę darbo dokumentą Pirmininkas atsiprašo, man, pirmininkas sako, mane pataisė, dabar vis tik tai mes turime svarstyti penktąjį klausimą vienos paraiškos dėl vieno leidimo gyventi, aps, e, apsigyventi ir dirbti procedūrą. Taigi, mes kalbėsime apie tai, kas įvyko po balsavimo ASOK ir kaip vyksta darybos su taryba. Po praeito mūsų posėdžio Madame Mathieu ir toliau dirbo ties šios, šiuo klausimu. Gegužės penktąją ji susitiko su komisija ir taryba, kad aptartų kompromisus, e, dėl kurių sustarė šešėliniai pranešėjai, o dabar ji apibendrins mums šio posėdžio rezultatus. Taip pat tikriausiai e, žinote, kad 25 kovo užimtumo komitetas balsavo dėl savo pakeitimų e, direktyvos projektui. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Matijo, o paskui ponui Serkas. Ar jis yra čia? Ne? Jisai asok yra pranešėjas dėl šio klausimų. Taigi, vis tik išklausykime pirmiausia ponios Matijo. Labai ačiū, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, užimtumo komitetas balsavo dėl savo pasiūlymų, tai vyko praeitą savaitę, o mes perėjome prie antrojo neoficialaus trilogo bandėme susitarti dėl dalykų, kurie yra mūsų komitetui svarbus, nes mes esame čia pagrindinis komitetas. E, mes e, šiek tiek e, pasiekėme pažangos dėl taikymo srities, dėl sustarimų. Čia ir aš anksčiau norėjau, kad ponė Melpšom Malmstrom paaiškintų mums dėl sezoninių darbuotojų direktyvos pasiūlymų. Mums reikia datos, kada bus pateiktas šis pasiūlymas, nes užimtumo komitetas jau balsavo dėl atitinkamų pasiūlymų, paskui išyla problemos ir frakcijoms, nes e, sezoniniai darbuotojai lyg ir turėtų būti įtraukti į šios e, direktyvos taikymos, jeigu nebus pateikta E, pasiūlymo. Aš penktą valandą e, turiu dar vieną susitikimą e, su šešėliniais panešiais, bet aš nežinau, kas po šiandieno susitikimo su ponia Malmstrom įvyks. Jis sakė, kad bus pateiktas pasiūlymas iki birželio pabaigos. Nežinau, ar frakcijoms visoms tiks jos pasiūlytas tvarkaraštis dėl sezoninių darbuotojų, bet pažiūrėsime. Mes taip pat bandėme susitarti dėl kompromisų, dėl e, išeities taško, kaip pateikti paraišką vienam leidimui. Ar tai turi atkeliauti iš valstybės narės ar iš trečio, trečios šalies piliečio. Pavyzdžiui, ar darbdavys turi teikti prašymą, ar žmogus asmeniškai. Mes Dėl to dar bandome tartis, siekti kompromiso frakcijose, tarp frakcijų. O kokiu nors kitų labai rimtų problemų kaip ir nebeliko. Ir aš tikiuosi, kad mes gana greitai susitarsime dėl kompromisų. Dėkuoju matau, kad e, užimtumo komiteto pranešėjas nori pasisakyti. Taigi dar, pas, o paskui dar išklausysime kom, komisijos atstovą, paskui narių. Komisijos atstovus tiks žodį. Kokia jūsų pavardė, nematau. Aš esu Oimen Reuten. Aš e, mačiau jūs labai įdomioje televizijos diskusijoje. Aš esu šešėlinė pranešėjo, dabar kalbėsiu olandiškai. Pirmininkė. Taigi esu šešėlinė pranešėja. E, užimtuvių ir socialinių reikalų komitete. Ir man buvo labai džiugu išgirsti tai, ką sakė ponė Metijo, ypač dėl to, kad nėra daug problemų dėl pasiūlymų, kuriuos pasiūlė ir, ir pateikė ir patvirtino mūsų komitetas. Ar taip iš tikrųjų yra? Pone Matijo sakė, kad yra su sezoniniais darbuotojais problemų. E, bet e, šį klausimą pirmiausia turi spręsti jūsų komitetas, ne užimtumo komitetas. Aš buvau ir šio komiteto, jūsų komiteto narė, bet iš tikrųjų nenorėčiau, kad kalbėtume apie sezoninius darbuotojus čia, nes jų socialinės apsaugos mokesčių problemos yra visai kitokios, nes jie dirba gana trumpą laiką. Taigi vargu, ar reikėtų juos vienodai traktuoti su tais darbuotojais, kurie dirba įprastai ilgiau valstybėse narėse, reikėtų atskiros sistemos. Jeigu aš galėčiau pateikti pasiūlymą, tai pasakyčiau, kad iš e, užimtumo komiteto pozicijos, tai e, šiai direktyvai visai netiktų sezoninių darbuotojų klausimas. Pone Gens, kadangi nėra Vilijos Blankievičiūtės, ji yra e, socialistų šešėlinė pranešėja, aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų poziciją. Aš taip pat pateikiau e, ponės Malmstrom apie sezoninius darbuotojus. E, kita vertus, bendroji sistema migrantams, darbuotojams yra labai svarbi, nes turime užim, užtikrinti visiems vienodas galimybės. Mes manome, kad tai yra labai svarbu. Per mes remiame pranešėją E, neformaliuose trialoguose ir mūsų frakcijai, socialistams, yra iškilusios dvi problemos. E, pirma problema susijusi su papildomais dokumentais, jų poreikiu. Mūsų nuomonė tai yra labai svarbus dalykas. E, papildomi dokumentai negali būti laikomi tokiais svarbiais kaip vienas leidimas. Jie neturėtų pakengti vienam leidimui. Kitas klausimas yra kriterijai. Vėlgi valstybės narės turi nuspręsti, ar e, atitinkama trečioji šalis turi pateikti e, prašymą ar darbdavys ir reikia užtikrinti, kad būtų patenkinamas prašymas ar atmestas pagal objektyvius kriterijus, įskaitant e, skaidrumą, tam tikras saugumo problemas ir taip toliau. Ponas Busutil. Ačiū, ponas pirmininkė. Labai trumpai. Aš vertinu socialistų poziciją dėl sezoninių darbuotojų, bet turiu pasakyti, kad remiu ponios e, uh, Oimen Reuten poziciją, kad iš tikrųjų neturėtume šioje direktyvoje kalbėti apie juos. Ir ponė Malmstrom uh, e, buvo paprašyta keletą kartų mums aiškiai pasakyti, kada bus pateiktas pasiūlymas dėl sezoninių darbuotojų, tam, kad būtų galima visus nuraminti ir pasakyti, kad šio klausimo niekas nepamirš, uh, netidės ir ji labai aiškiai e, prieš mus visus įsipareigojo pateikti pasiūlymą per artimiausias savaitės. Ir dėl šios priežasties, man atrodo, neturėtume toliau ginčytis dėl sezoninių darbuotojų, nes e, aišku, jog jų neturėtume įtraukti į šį pasiūlymą, jis, jie tik tai apsunkintų visas darybas, jeigu atsitiktų taip, kad jų klausimas būtų įtrauktas. Pone Enst. Dėkuoju. Man atrodo, kad e, pasiūlytų pakeitimų skaičius rodo, jo klausimas yra labai prieštaringas. Ir tikriausiai mes dar nepasiekime to etapo, kuriame norėtume būti. Viena iš problemų yra taikymo sritis. Daug sričių nepatenka į ją ir dėl to kyla problemų, nes yra e, skirtingos dirbančių imigrantų kategorijos, joms e, numatomos skirtingos teisės, kai kuriems visai nenumatyta jokių teisių ir dėl to iškyla rimtų problemų. Taigi mes matome, kad dėl vienos paraiškos bus problemų. Kitas dalykas, reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas pateiks paraiškas. Kalbėkime praktiškai. Kaip būtų, jeigu darbdavys turėtų pateikti paraišką? Ar tai reikštų, kad darbdaviui reikėtų veikti aktyviai, e, įveikti visas biurokratinės kliūtis, ir ar jis galėtų e, panaudoti spaudimą prieš darbuotoją. Aš manau, kad darbuotojas, kuris norėtų gauti darbą, susidurtų su tam tikromis problemomis. Taigi iškiltų problemų dėl darbo santykių. Dar vienas dalykas. Vilėmės, kad e, esant nedarbui galima taikyti bus tam tikrą taisyklę. Mes norime pasiūlymų ir jeigu, pavyzdžiui, egzistuoja ne, nedarbas, tai žmogus netenka darbo, migrantas jis turėtų galimybę turėtų turėti galimybę kreiptis vėl dėl įdarbinimo, o ne e, privalėtų iš karto išvykti iš šalies. Galiausiai Galvoju apie 19 kons, būsę e, komisijos pasiūlymo 19 konstatuojamąją dalį. Aš nežinau, man kažkaip netrodo, kad mes e, parengsime gerą teisės aktą. Turiu abejonių. Jeigu nėra kitų narių, norinčių pasakyti, tai tarybos atstovams žodis. Muchas gracias, señor presidente, por darme la... Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog noriu pasakyti, kad visiškai pritariu poniai Matie. Mes dirbame labai konstruktyviai, bendradarbiavome ir jinai iškėlė visus klausimus, kurie dar nebuvo išspręsti, mums aiškiai vardijo ir mūsų nuomonė šitie klausimai nebus kliūtis pasiekti susitarimą. Kalbant apie užimtumo komiteto pakeitimus, mes jau žinome, kokie yra pagrindiniai klausimai, pagrindiniai mm, nepritarimai iš to komiteto pusės ir mes tenksime bendradarbiaudami per pirmąjį svarstymą šitą dokumentą patvirtinti. Tai tiek tai, tai norėjau pasakyti apie šio dokumento prieimimo eigą. Pirmininkas, ačiū ponė Duenės. Taigi kol kas šitą klausimą galime užbaigti, nes atrodo niekas daugiau nenori nieko pakomentuoti. Tada keliaujame prie kito klausimo. Šeštas darbo tvarkės punktas. Parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais pristatymas. Trečiasis skirsnis komisija. Tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis dėl 2011 metų biudžeto projekto. Išgirsime trumpą komisijos pristatymą. Vėliau vyks diskusijos. 2011 metai. Jų biudžetas bus pirmasis metinis biudžetas sudarytas pagal Lisabonos sutarties procedūrą vienas varstimas taryboje ir parlamente. Tai reiškia, kad parlamente specializuotas komitetas turės bendradarbiauti su biudžeto komitetu. Glaudžiau bendradarbiauti negu anksčiau. Komisija pateikė biudžeto projektą balandžio 27 dieną Dabar biudžeto komitetas ruošia pranešimo projektą dėl komisijos, komisijos biudžeto projekto. Pranešėjai yra ponia Jedžejevska. Ar teisingai perskaičiau, ponia Jedževecka? Atsiprašau, man tikrai sunku iš, iš, iš, ištarti. Ji ruošia pranešimą ir bus galima pateikti pakeitimus biudžeto komitetui. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis vyks šiandien. Dokumentai. Aš parašiau darbo dokumentą. Aš esu nuomonės referentas 2011 metams. ir ponė Jedževetska taip pat rašo pranešimą. Ir šitie dokumentai buvo išplatinti Libė komiteto nariams praeitą penktadienį. Iki, pir, iki trečiadienio, gegužės 12 dienos, galima pateikti pakeitimus. Iki gegužės 12 dienos vidudienio. Dabar išklausysime pono Debrauver, komisijos atstovo. Ar jisai su mumis? Taip. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jūs sakėte, kad reikia trumpai pristatyti. Turint galvoje, kiek dabar valandų pasistengsiu kalbėti trumpai. Mes jau turėjome progą jūsų komitetą informuoti gan detaliai apie, apie šio biudžeto projekto motyvus. Tai yra biudžeto projektas, kuriame yra 135 milijonai įsipareigojimų ir beveik tiek pat mm, mokėjimų. Kaip matote, sumos padidėjusios maždaug 12,8 e, įsipareigojimams procentų ir 14 procentų mokėjimams. Šis padidėjimas turėtų būti matomas turint galvoje finansinių perspektyvų gairias, kai finansinės perspektyvos buvo patvirtintos biudžeto komiteto vidaus reikalai. Vidaus reikalams buvo numatyta daugiau lėšų iki šių finansinių metų pabaigos. Tai ir atsispindi šiame biudžeto projekte. Šis padidėjimas mūsų nuomonė reiškia, kad per 2011 metus galėsime padengti papildomus naujus biudžeto poreikius kurie kils iš Stoholmo programos ir e, veiksmų plano, kurį komisija ką tik pristatė e, iš šių dokumentų, kaip ir kalbėjo ponia Marstrom. Šis biudžeto projektas taip pat turėtų padidinti rezervą, kuris numatytas finansinėse perspektyvose. Tai yra maždaug 70 milijonų eurų šis rezervas. Turint galvoje tai, kad bus mažiau įsipareigojimų e, viz sistemai ir sis antros kartos. Skaitant biudžeto projektą ir skaitant nuomonės referento biudžeto komiteto dokumentą. Čia kalbama apie agentūras ir jų darbą bei finansavimą. Mes tengiamės laikytis finansinio planavimo, kuris buvo anksčiau numatytas. Bus yra įsigijimų, kurie e, priskirti Europos pabėgėlių agentūrai prieglopšio agentūrą atsiprašau, taip pat kai kurie perskristyti pabėgėlių fondui. Kodėl? Šitoje eilutėje biudžetas beveik nepadidėjo, turint galvoje, e, kaip jisai padidėjo kitose solidarumo e, priemonėse. Bet e, kitos skirtos lėšos turėtų padengti likusias Europos e, prieglopšio politikos išlaidas. Taip pat teko atidėti, teko skirti lėšas kitai agentūrai iš tų lėšų, kurios buvo skirtos vis ir SIS 2. Bet tai priklausys nuo teisinės bazės, kuriai, kurios ta agentūra bus sukurta. Taip pat ir Euro, Eurojustui buvo skirta daugiau lėšų, tai reiškia, kad bus imtasi daugiau naujų misijų, naujų projektų, remiantis neseniai priimtų priimtais sprendimais, pavyzdžiui, ryšių karininkų tinklo įkūrimas. Dėl Europolo mes laikomės to finansinio plano, gali būti, kad reikės daugiau lėšų mm, ir tas poreikis kils iš naujų misijų, iš naujų operacijų, bet dabar svarbiausia tai, kad taryba pritarė dėl vidinės saugumo strategijos, strategijos, kurią komisija pristatys e, rudenį. Ir čia norėčiau vėl prisiminti, ką sakė komisarė, tai yra strategija dėl vidaus saugumo ir čia bus naujų užduočių. Naujų užduočių bus skirta polici Europos policijos agentūrai, taigi padidės ir finansavimas. E, dabar finansavimas skiriamas įvertinus būsimus poreikius. Ir e, stebint, kaip per e, praeitus finansinius metus buvo, kiek lėšų buvo išleista. Mes tengiamės apriboti šitas sumas administraciniam ir valdybos išlaidoms, kurios bus reikalingos įvairioms programoms vykdyti, tam, kad pasiektume e, tam tikrą balansą. Taigi, pirmininkė, tokie yra pagrindiniai punktai. Taip mes mąstėme ruoždami šį dokumentą ir be abejo atsakysiu į konkretesnius komiteto narių klausimus, jeigu tokių kils. Ačiū. Ačiū, ponė Deruga. Dabar laikas mums, komiteto nariams pasisakyti. Pirmiausia, Simonas Busutilas. Ne. Vandekamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šį darbinį dokumentą. Manau, kad jis yra labai aiškus ir mes suvokiame dabar, kokia yra situacija, tačiau turiu vis tiek keletą klausimų susijusių su 2009 metais matau, kad na, dėl tų dviejų procentinių dalių. Buvo numatytos tam tikros apsaugos priemonės, saugikliai Tačiau matome, kad kitiems veiksmams ir programoms nebuvo skirtos lėšos. Bet dabar komisijos atstovas paaiškino, kad tai yra susijęs su vis ir SIS2 sistema. Dabar dėl 2011 metų perspektyvų. EPP frakcijoje mes labai džiaugiamės, kad biudžetas laisvės saugumo teisingumo sričiai bus padidintas. Man, manome, kad tai yra būtina. Ir mūsų frakcija taipogi daug dėmesio skirs tam, kaip yra įgyvendinama Stokholmo programa. Mes pritarėme jai su, su didelė politinė, turėdami daug politinės valios ir norime pasirūpinti, kad ta programa būtų tinkamai finansuojama tam ir teisingai gyvendinta. Taigi mūsų reakcija bus pozityvi Tačiau apmaudu, kad 2009 metų lėšos nebuvo visapusiškai panaudotos, bet dėl 2011 metų labai džiaugiamės e, tuo, kaip viskas vyksta ir tikėkime, kad e, lėšos bus teisingai panaudotos. Ačiū, panas Jekolino. Pusutil, dabar norite pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pasisakyti, bet maniau, kad gal geriau koordinatoriui suteikti žodį. Bet visada noriu pasisakyti, bet aišku, šešėlinis pranešėjas turi kalbėti pirmasis, taigi aš netisakau žodžio. Na ir klausimas, kurį norėjau iškelti. Tiksliau pasiūlymas, kurį norėčiau pristatyti, ne kartą jau esu apie tai kalbėjęs. Konkrečiai turiu omenyje tai, kaip mes diskutuojame ir galiausiai patvirtiname savo nuomonės dėl agentūrų biudžetų, tai patenka į mūsų, tų agentūrų, kurios patenka į mūsų komiteto kompetenciją, ir kaip finansuojamos ES programos, kurios irgi patenka į mūsų kompetenciją. Ką turiu omenyje? Labai aišku, kad politinės diskusijos mūsų komitete yra labai svarbios, tačiau šiuo konkrečiu klausimu Tai yra labai svarbu, nes be finansinių išteklių, kaip sakė ponas Vandekamp, be finansinių išteklių, kurie būtų skiriami visiems mūsų politiniams sprendimams įgyvendinti, visiškai nėra, e, nėra verta priimti tuos sprendimus, jeigu jie nėra įgyvendinami. Ir aišku, mes tvirtiname savo nuomonę dėl biudžeto, dėje nesikonsultuodami su agentūromis, apie kurias kalbame, mes turime su tomis agentūromis susitikti reguliariai ir iš jų išklausyti, ką jie ketina daryti kitais metais, kaip mes galime pripti sprendimą dėl 12 metų biudžeto agentūroms, kurios mums yra pavaldžios, jeigu mes su jomis nesusitikome ir neišsiaiškinome, ką jos planuoja daryti kitais metais. Taigi aš manau, kad mes turime kalbėtis su tomis agentūromis, kurios patenka į mūsų kompetenciją, klausti jų, ką jos ketina daryti kitais metais ir tada tų diskusijų pagrindų galime primti mm, nuoseklesnį sprendimą dėl jų finansavimo. Dabar dėl mm, programų finansavimo. Turiu klausimą komisijos atstovui. Komisija mums pažadėjo metų pradžioje, kad bus pradėta peržiūra lėšų skirtų solidarumo programoms panaudojimo peržiūra kaip tos lėšos buvo panaudotos. Mums labai svarbu gauti detalesnės informacijos iš komisijos apie tai, kaip tie darbai vyksta, nes tokiu būdu mes galime primti geresnius sprendimus dėl kitų metų biudžeto. Nepamirškime, kad mūsų nuomonė patenka į biudžeto komitetą, o biudžeto komitetas vis dažniau pasikliauja mūsų nuomonę, priimdamas galutinį sprendimą komiteto lygmenį dėl to, koks biudžetas galėtų būti kitiems metams numatytas. Taigi aš primiknai reikalauju, ponė pirmininkė, kad sprendžiant šiuos klausimus būtų detaliau, išsameu kalbamasi su suinteresuotomis agentūromis ir taip pat išsiaiškinant, kaip mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami finansuojant tas programas, kurios patenka į solidarumo priemonės ribas. Ačiū. Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu labai konkretų klausimą, kurį norėčiau užduoti jums. Jau nekartą klausiau komisarės Malstrom. Kelis klausimus jį uždaviau, ne visus jį atsakė. Dabar norėčiau klausti komisijos atstovo. Stokholmo programoje, konkrečiai rezoliucijoje, dėl Stokholmo programos yra numatyta nuostata dėl paramos solidarumui. Valstybių narių solidarumui. Toms valstybėms narėms, kurioms yra sudėtinga, nes pabėgėliai pas juos yra per daug pabėgėlių prieglopšio prašytojų iš trečių valstybių. Taigi toje rezoliucijoje yra nuostata, o rezoliucija buvo priimta lapkričio mėnesį dėl, dėl paramos. Ir ar tų lėšų finansavimo pakanka, ar yra parametrai nustatyti, kaip tais ištekliais yra dalyjamasi tarp valstybių narių. Taip pat dėl narkomanų, na, narkotikų. Turiu klausimą. Narkomanijos. Dėl tam tikrų apribojimų negalėsime siūlyti rezoliucijos teksto, plenarinėme posėdėje šiuo klausimu. O aš norėčiau sužinoti, ar yra kokių tai konkrečių nuostatų skirtų narkomanijos problemai. Turint omenyje, kad kovos narkomanija programa greitai baigs galioti. Ačiū, papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, klausimą turiu komisijos atstovui. Norėčiau irgi detalesnės informacijos ir paaiškinimų. Kadencijos pradžioje, kai balsavome dėl 10 metų biudžeto, su ponu Busutilu mes pasiūlėme keletą pakeitimų ir numatėme skirtingas sumas. Labai džiaugiuosi, kad padidintas finansavimą saugumui ir imigracijai kitiems metams, labai dėl to esu patenkintas, tačiau jeigu norime veiksmingiau dirbti, norėčiau sužinoti, kodėl devintaisiais metais nebuvo panaudoti asignavimai, ar dėl valstybių narių kaltės, dėl biurokratinių problemų, ar tiesiog čia yra kitų bėdų, apie kurias turime žinoti, na, dėl to, kad ateityje asignavimai būtų tinkamai paskirstomi ir taip pat, ponė pirmininkė, pritariu tam, kas buvo pasakyta anksčiau. Jau beveik metus dirbu parlamente, daugelis čia esame išrinkti pirmąjį kartą ir aš manau, kad būtų labai naudinga, jeigu būtų rengiami klausimai. Pone pirmininkė, tokie tikslingi klausimai, svarstant visus šios konkrečius klausimus, nes uh, įvairių programų, institucijų, agentūrų klausimais. Turime gauti daugiau informacijos, geriau susipažinti su situacija. Dėkoju. Jeigu nėra daugiau komentarų, tuomet, manau, laikas komisijos atstovui Debliuber atsakyti į klausimus ir ypatingai atsižvelgti į tai, kad buvo prašoma surenkti kokį tai seminarą apie agentūras, tam, kad Libė komiteto kolegos galėtų susipažinti su jų darbu. Ne tik, kad galėtumėme prognozuoti, bet ir priimti tinkamą, teisingą, pagristą sprendimą dėl to, kokių biudžetinių išteklių reikia joms, toms agentūroms. Taipgi, prašau, ponė Brūr. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, pirmiausia, dėl klausimo susijusio su 2009 metų biudžeto įvykdymu. Pone Vandenkiamp, jūs pats atsakėte. E, iš pateiktos informacijos paaiškinimai yra aiškus dėl konkrečių programų. Paaiškinimas irgi labai paprastas. Tos programos, kurios yra patenka į jūsų kompetenciją, čia yra taikoma klasikinė biudžeto procedūra kur yra pateikimi pasiūlymai ir yra verti, atliekamas vertinamas ir vertin, yra vertinami projektai. 2009 metais šio klausimo galbūt jie nebuvo patys e, pavyzdingiausi, buvo gauta daug pasiūlymų, įvairaus dydžio pasiūlymų. Ir tas atrankos darbas nebuvo paprastas. Na ir mes galime panaudoti lėšas tik tuomet, kai yra gautos svarios priežastys e, tas lėšas panaudoti. Dėl agentūrų ir Frontexo. Čia buvo tam tikrų problemų. Frontexo direktorius tuo metu turėjo galimybių e, pasisakyti jūsų komitete. Buvo numatyta kompensacija ir 3 milijonus eurų mes galėjome numatyti signavimuose įsipareigojimams ir tokiu būdu padidinti pirminį <clears throat> biudžetą Frontex agentūros įsipareigojimams. Taigi ta pirminė suma buvo padidinta. Ar dėl konkrečesnių klausimų? Kova su narkomanija. 3 milijonų eurų suma yra numatyta 2011 metams biudžeto projekte. Tai yra ta pati suma, kuri buvo numatyta ir biudžete 2010 metams, dabar kurį mes e, gyvendiname. Dėl įkalinimo sąlygų, <clears throat> kalėjimų sąlygų. Labai teisingai keliate šį klausimą, nes e, program, Stokholmo programoje apie tai yra užsimenama ir komisijos komunikate taip pat apie tai kalbama. Na, kalba pirmiausia eina apie bandomąjį projektą ir su valstybėmis narėmis diskutavome. Šis projektas turėtų būti finansuojamas pagrindinių teisų programos ir pilietybės programos rėmuose. Tai yra labai specifinė programa. Mes numatėme uh, 13,8, beveik 14 milijonų eurų skirta šiai programai. Tai yra tas pats, kas numatyta ir 10 metų biudžete. Taigi suma jau yra numatyta, bet dabar atsižvelgiant į tuos prioritetus, kurie jau buvo paskelbti ponios Reding, kuri yra atsakinga už šios programos įgyvendinimą, Taigi, pagal jos prioritetų sąrašą yra visiškai aišku, kad duomenų apsaugos, privatumo apsaugos iniciatyvos, vaikų teisių apsaugos iniciatyvos, ypatingai atsižvelgiant į nelydimų, nepilnamečių programą. Tai yra pagrindiniai prioritetai. Tačiau, jeigu šiais metais pasieksime susitarimo dėl šio bandomojo projekto skirto įkalinimo įstaigoms rėmų, tuomet galėsime perskirstyti prioritetus ir atlikti planavimo darbus. Na, o dėl dabar vykdomų programų įvertinimo ir pono Busutilo klausimas konkrečiai buvo susijęs su solidarumo fondu prieglopšio ir imigracijos politikai. Vertinimas prasidėjo, tačiau rezultatai matyt bus e, žinomi tik tai kitų metų pradžioje. Čia konkrečiai kalbu apie ponios Malstriom pažadą, kurį ji išsakė šiandien. Ji teigia, kad 2011 metais bus pateiktas vidinės trukmės solidarumo priemonių vertinimas ir tikimės komunikato dėl to, kaip būtų galima sustiprinti solidarumą tarp valstybių narių, valdant migracinius srautus. Tiesa, kad finansinės priemonės, tokios kokios jos yra dabar, kaip jos yra įgyvendinamos, yra solidarumo priemonės. Ir pažiūrėsime, kokių rezultatų jos duos, bet reikia pažvelgti ir plačiau. Reikia įvertinti perkelimo programas, reikia pažiūrėti, koks yra Saulėlydžio straipsnis Dublino susitarime. Tačiau dėje tų rezultatų dar reiks palaukti. Ir matyt, jie, tie rezultatai pasirodys vėliau, nei bus kalbama jūsų biudžete apie 11 metų biudžetą. Dėl klausimų apie agentūras. Panašių pasiūlymų agentūrų generalinių direktorių klausimų ar kažko panašaus. Na, ponė pirmininkė, atsižvelgsime jūsų reikalavimus. Mes žiūrime, kaip e, diskutuoja įvairių agentūrų vykdomosios tarny, valdybos tarybos prieš e, priimdami sprendimus dėl biudžeto. Taip pat atsižvelgiame į tai, kokie mūsų manimų yra šiuo metu agentūrų svarbiausi poreikiai, tačiau biudžeto projektas, aišku, pavaldus ir biudžetą pristatančiai institucijai. Jau teigiau, kad yra numatyta nemažai maržos, maržinių lėšų. Pavyzdžiui, praeitais metais Frontex agentūros atveju buvo nuspręsta padidinti pirminį asignavimą, pirminę sumą. Taip komisija nusprendė Frontexo atžvilgiu ir po to biudžetas buvo numatytas preliminaraus biudžeto projektas 11 metams. Na ir jeigu norite tas pačias taisyklės taikyti ir Frontexų ir kitoms agentūroms, tuomet, aišku, na, E, tai yra jūsų sprendimas, bet dabar tik galiu pasakyti, kad biudžeto pasiūlymai, biudžetiniai pasiūlymai agentūrams finansuoti dabartinėme savo etape yra susiję ne su programomis, bet su e, poreikių vertinimu. Turint omenyje agentūrų konkrečius prioritetus pagal jų darbų programas, tas programas, dėl kurių buvo susitarta e, valdybose, valdybų, tai agentūrų valdybose. Taigi tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus. Ačiū pirmininkai. Thank you, Mr. De Bruver. Dėkuoju ponui De Bruver. E, dar ponas Lekamp. Tik klausimą noriu pateikti. Buvo pasakyta, pateikus pavyzdį, kad e, lėšos skirtos Europolui e, atitinka finansinį planavimą bet ar tai komisijos tarybos ar paties Europolo finansinis planavimas. Ir dar vienas klausimas. Ką galite pasakyti apie agentūrų biudžetus? Ar būtų galima juos pamatyti, ar e, taip nėra įprasta, aš esu naujas žmogus, tai nežinau visų procedūrų. Jeigu, pavyzdžiui, Europolas prašo vienos sumos, o gauna šimto, o gauna tik 28. Kaip tada? Pone Debruver. Labai ačiū, pirmininkė. Finansinis programavimas yra e, apsprendžiamas e, teisėjų koros institucijų, tai yra tarybos ir parlamento. Turime dabar e, programą iki 13 metų ir aš pasitelkiau ją kaip kontekstą dėl Frontexo programavimas, e, tiksliau lėšos skiriamos e, šiai agentūrai jau viršytos. Mes esame labai smarkiai viršyje daugiametės finansavimo programos ribą ir buvo kasmet pasinaudojama lankstumo priemonėmis, kad būtų galima e, suteikti daugiau lėšų Europolui. Mes šiaip E, bendrai atsižvelgdami į Europolo finansavimo planą, elgėmės taip, kaip ir numatyta tame plane. Bet ateityje e, galvojame, kaip užtikrinti, kad Europolas galėtų, galės vykdyti savo misijas ir 11 tais metais buvo atlikti tam tikri veiksmai ir jeigu bus iš tikrųjų numatyta padidinti finansavimą, tai atsispindės 12 metais. Dar noriu pasakyti, kad jūs bendraujate su agentūrų direktoriais, kviečiate jūs pasakyti komitete ir jūs uh, turite teisę pateikti agentūrų atstovams būtent e, klausimą apie jų finansavimą ir planus. Ponas Puzutil, ačiū pirmininkė. Konkrečiai dėl Frontexo, kadangi dažnai e, buvo minimas jisai, komisija e, ketina peržiūrėti Frontexo įgaliojimus ir sako, kad Frontex turėtų galėti pirkti ar nuomotis savo įrangą. Klausimas paprastas. Ar komisija jau numatė finansavimą tai galimybė 2011 metams? Dėkui. Komisija. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Pusutil už klausimą. Ką mes pagal teisinį pagrindą numatėme? E, suteikti techninę įrangą Frontexui, bet mes paliekame valdybai nuspręsti, kai bus patvirtinta agentūros programa, ar jie norės pasinaudoti šiomis galimybėmis, tada reikės nutarti, kokios įrangos reikia ir ar ta įranga bus perkama ar nuomojama ir koks bus to teisinis pagrindas. Taip pat reikės pasižiūrėti, kiek tai kainuotų agentūros e, finansinio programavimo kontekste. Kadangi mes kalbame apie veiksmus, kuriems taikoma bendro sprendimo procedūra, tai reikės nuspręsti, ar bus Frontexui suteikti pirmiausia tokie įgaliojimai. Jeigu taip, tai tada reikia žiūrėti, ar jie norės, pavyzdžiui, pirkti įrangą ir kiek bus numatoma skirti lėšų. Ir tada galbūt reikės padaryti atitinkamus pakeitimus ir tai atsispindės finansinėme pareiškime, kuris bus pridėtas prie mūsų pasiūlymo. Man atrodo, kad jau turėtume e, imtis kito klausimo, dar liko pora. Mhm bet turime 20 minučių iki koordinatorių posėdžio. E, turime e, nuspręsti dėl oficialių žingsnių. Mes dėl biudžeto turime mūsų komitetas pateikti pasiūlymus iki vasaros. Paskui reikės patvirtinti pasiūlymus iki po, iškart po atostogų o paskui bus pateiktas antras dokumentas e, pirmame mūsų posėdėje po, būtent po atostogų. Ir dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, septintojo interneto valdymas. Tolesni žingsniai. Mūsų nuomonės pranešės yra Stavros Lambrinidis. Taigi, prašom, pasidalykite su mumis savo nuomonės projektu, priminsiu, kad galutinis terminas e, pakeitimams pateikti yra e, gegužės 14 diena, 12 valanda, tai yra šis ketvirtadienis, ne, penktadienis, bet penktadienis 12 valanda. Dabar žodis ponui Lambriničiui. Ačiū, ponas pirmininkė. E, ši nuomonė susijusi su įtrė komiteto pranešimu Ponas Francisko Wagner yra pranešėjas šio klausimu. Pranešime kalbame apie interneto valdysenos ateitį. Tai yra bendras platus uh, dokumentas susijęs su ICANN veikla, tai yra nepelno siekianti organizacija, veikianti Kalifornijoje, kuri užsiema domenais, interneto adresais ir taip toliau. Aš neminėsiu visų techninių aspektų, bet siūloma, e, galima pateikti tam tikrus pasiūlymus ir žiūrima į interneto valdyseną pagal ICANN, per ICANN Aš norėčiau iš mūsų komiteto pozicijų pasakyti, kad siūlau įrašyti tam tikras mirtis į pirmą, antrą pastraipas, į mano minėtą pranešimo projektą ir mes, kaip komitetas, jau anksčiau esame patvirtinę tam tikrus principus e, kai kuriuose pranešimuose, skaitant mano pranešimą, Taigi siūlau, kad interneto valdysena ateityje apimtų visus suinteresuotus asmenys, institucinius, privačius asmenys, bet kuriame lygmenyje ir norime, kad būtų užtikrinta, jog internetas ir galimybė naudos internetu būtų uh, visuotinė teisė užtikrinama visiems, kad neatsiras atskirties ir antroje pastraipoje pabrėžėme tai, kaip svarbu yra užtikrinti privatumą į visame pasaulio interneto technologijas, įdėkti privatumo apsaugos aspektus, taip pat, kad bus numatyta galimybė aptarti technologijas e, taip pat visais lygiais ir kalbu apie tokius dalykus kaip e, sekimas, kontrolė, cenzūra ir kad tie dalykai turi būti apriboti tik tai pačių būtiniausių minimumų. Trečias dalykas - kalbu apie interneto teisių hartiją ir e, kalbu apie, apie tai, kaip svarbu įtraukti piliečius į šį procesą. Aš e, dar ketinu pasiūlyti dalykus, kaip sakiau, kuriuos jau mes kaip komitetas esame patvirtinę seniai. Ir e, dar noriu pasakyti, kad internetas e, ir interneto valdymas yra labai svarbus dalykai. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Labrinidė, už pranešimo projekto pristatymą. Laikas klausimams, ponė Fos. Ačiū. Akivaizdu, kad interneto svarba išaugo. Ir internetas turi įtakos visom ekonomikos rytim. Jis tai susijęs su informacija, komunikavimu, švietimu. Jis taip pat susijęs ir su saugumu. Žinome, kad internetas yra ateities bendravimo forma, informacijos platinimo forma. Tai taip pat yra infrastruktūra. Yra, gali, ir ji gali būti lyginama su kitomis infrastruktūromis, kurias e, reglamentuoja valstybės ir, ir viešosios įstaigos. Taigi į, internet, į internetą reikėtų žiūrėti iš visuomenės perspektyvos taško. Reikia kalbėti apie tai, kaip jį padaryti efektyvesniu, kaip jį valdyti saugiau, ypač krizių atveju. Be to, kyla ir kitas klausimas. Būtent interneto ir asmens laisvių, apsisprendimo laisvės, fizinio saugumo tų, kurie naudojasi internetu. Visi šitie klausimai yra labai svarbus. Todėl reikia kalbėti apie tai, kaip galima sukurti e, nuostatų rėmus internet, internetui, interneto naudojimui, kad reglamentuotumėm interneto naudojimos internetu laisvę, kur yra labai svarbi, bet taip pat apsaugotume interneto vartotojų laisvės. E, Turime aiškiai suprasti, kad laisvė niekada negali būti be, be ribė, nes la, vienos mes laisvė baigėsi ten, kur kitos mes laisvė prasideda. Taigi norėčiau pakalbėti apie šeštą ir septintą šios ataskaitos, šio, šio pranešimo punktą. Taip, žinoma, mums tikrai reikia tam tikros priežiūros, ypač jeigu kalbame apie nusikalstamą veiką internetu. Taigi čia šeštajame punkte man formuluotė nelabai patinka, o septintajame, kur kalbama apie mažamečių apsaugą ir apie tai, kad mažamečiams reikia maksimaliai riboti internetą. E, Nežinau, manau, kad reikia mažamečius e, kuo labiau saugoti nuo pavojų sklinačių internetu. E, Pone Džekolino, ponas Jekolino, atsiprašau. Tai pirmininkė, interneto klausimas veda prie įvairiausių svarstymų ir aš pritariu daugumai pranešėjo minčių, bet turiu keletą pasiūlymų. Tikrai nieks nebejoja dėl tuo, kad interneto valdymas valdant internetą reikia suprasti atsakomybę ir privačiame, ir viešajame sektoriuje. Ir asmenų, ir grupių, kurie naudojasi internetu. Internetas dabar yra labai svarbus klausimas ir internetu besinaudojantys žmonės gali būti pažeidžiami, ne tik tai vaikai, bet ir kiti interneto naudotojai. Tai reikia suprasti. Pavyzdžiui, sukčiavimas internetu. Jau nekarta parlamentas gavo įvairiausių prašymų ir pranešimų apie tai. Reikia stipriau saugoti pažeidžiamus asmenys. Asmenys, kurie naudojasi internetu, yra pažeidžiami. Uh, ir norėčiau, kad pranešėjas tai irgi atsižvelgtų. Ruošdame savo pranešimą. Ačiū. Ponas Brons. Internetas sulygino politinės klases, valstybės kapitalizmą ir jos diskutuoja, ar reikia pribojimų. Taip, reikia apribojimų, nes internetas naudojamas ir nusikaltimams vykdyti, ir terorizmų, ir vaikų pornografija, ir ginklų e, priekyba ir panašiai. Tokie nusikaltimai yra už jos skiriamos būdos, taip ir turi būti. Internetas neturi būti naudojamas e, skleisti smurtui. Tos šalis kurios anksčiau buvo um, nedemokratinės, kad ir kaip jos ankstyvusi dabar demokratiniais žodžiais turėtų irgi būti jas atsižvelgta. Pone, ponas Tavarės, labai trumpai mes pritarėme šiam pranešimui, šiai nuomoniai. Jis teisingai, čia yra teisingai sudėti prioritetai dėl interneto valdymo įvairiapusiškumo ypač kur kalbama apie ICAN. Taip pat yra labai įdomių minčių apie demokratiją. Nors šiuo metu su mumis nėra šešėlinio pranešėjo, bet jo frakcija tikrai remia šį pranešimą ir mes iš tikrųjų pritarėme šiam pranešimui. Pirmininkas, ačiū. Daugiau e, komentarų nėra. Pone Lambrinidis, dar kartą žodis jums. Čia yra tik nuomonė ir labai džiaugiuosi, kad visi taip džiugiai priėmė šią nuomonę. Tačiau šitoje nuomonėje nekalbam apie bendrą interneto filosofiją, čia kalbam tik apie interneto valdymą. Jūs minėjote kai, kurios, kai kurias pastraipas. Iš tikrųjų, čia kalbama apie pramonės komiteto nuomonės projektą, ne mano nuomonės projektą. Čia šeštas ir septintas <clears throat> paragrafas. Mes su jais diskutavome. Ir įtrės komiteto tekstas galėtų būti pakeistas. Aš irgi apie tai čia kalbu, tom pačiom formuluotėm, kurias mes paprastai naudojame. Čia priežiūra, cenzūra, kontrolė, apie tai, kad mes norime ne to, o, o norime interneto valdymo, kad ateityje tokios priemonės būtų proporcingos, jeigu jos apskritai yra naudingos. Mes visą laiką taip kalbėjome. Dėkoju už komentarus. Dabar tie, kurie susiję konkrečiai su mano nuomonė ir galimais pakeitimais, jeigu norite galite susisiekti su manimi, jūsų patarėjai gali su mano patarėjai susitakti, susisiekti arba su manimi asmeniškai aš galiu aptarti tuos pakeitimus prieš juos pateikiant um, tam, kad, na, galėčiau jiems pritarti, bet jeigu laiko neturite, tuomet galite iš karto juos man pateikti raštu ir aš bandysiu juos kiek įmanomai įtraukti į savo tekstą. Ačiū labai. Ačiū ponė Lamprinytis, dėkoju visiems už tai, kad pagelbėjote aptarti šį klausimą darbo atvarkėje. Taip sklandžiai jį aptarėme. Pakeitimų pateikimo galutinis terminas yra penktadienis, 14 diena, 12 valanda. Dabar periname prie 8 darbo atvarkės punkto devintasis ir dešimtasis darbo tvarkės punktai atidėti yra, kaip jau buvo nutarta pradžioje, taigi aštuntasis yra paskutinis prieš koordinatorių posėdį. Kalba eina apie susitarimą tarp ES ir Islandijos bei Norvegijos dėl tam tikrų tarybos sprendimų 2008-615 teisingumo vidaus reikalų ir tarybos sprendimo 2008-616 tos pačios tarybos sprendimas, nuostatų taikymo. Tai yra rekomendacijos projektas ir išklausysime pranešėjo pono Busutil, bet norėčiau Jums priminti, kad mūsų posėdėje balandžio 7 dieną pirmą kartą keitėmės nuomonėmis dėl susitarimo. Buvo pateikta naujausia informacija apie tarybos sprendimą ir norėčiau Jūs informuoti, kad pakeitimų pateikimo galtinis terminas irgi nustatytas gegužės 14 dienai, 12 valandai. Ir tada jau susitarimo nebus galima keisti. Taigi, pagal parlamento vidaus taisyklės pakeitimai gali būti pateikiami rezoliucijos projektų, teisėkuros rezoliucijos projektui, tik tuo met, jeigu kalba eina procedu, apie procedūrinius dalykus. Taigi, pirmiausia, išklausysime pono Busutil, pranešėjo, o po to pradėsime diskusijas. Prašau, ponė Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš gan trumpai pristatysiu situaciją. Mano manimu, tai yra techninis klausimas, kur turime arba pritarti, arba nepritarti tam, kad būtų išplėstas susitarimo taikymas Norvegijai ir Islandijai dėl tam tikrų konkrečiai nuos, susitarimo nuostatų. E, tų nuostatų, kurios yra taikomos ES, kalba eina apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovoje su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. Kaip minėjote, pirmą kartą jau nuomonėmis keitėmės dėl šio klausimo ir labai svarbu, kad šios, e, tai svarbu yra šioms valstybėms ir svarbu yra mums, kad vyktų bendradarbiavimas su Islandija ir Nor Norvegija kovojant su nusikalstamumu ir kovojant su terorizmu. Kaip žinote, įsigaliojus Lisabono sutarčiai turime įgaliojimų teikti sutikimą, savo sutikimą dėl šio dosie, taigi ta, tarėme taip arba ne ir tuomet šis susitarimas e, gali būti patvirtintas ir galiausiai įsigalioti. Taigi mano rekomendacija yra labai paprasta. Aš siūlau kolegoms pritarti šiam susitarimui, kadangi jis yra geras ir svarbus tiek Islandijai ir Norvegijai ir taip pat mums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Busutil. Gal komisija, pirmininkantį valstybę norėtų pasisakyti? Komisija ne, taryba ne. Kolegos? Ar kolegos norėtų pakomentuoti siūlymą pritarti šiam susitarimui. Jeigu ne, nieks nenori pasisakyti, tuomet periname prie kitų klausimų darbo atvarkės punkto. Ar yra